Österreich. Good afternoon and welcome back. Um... Labadiena ir norėčiau pasveikinti visus susirinkus uh, į šį renginį. Aš norėčiau labai šiltai pasveikinti visus susirinkusius, bet ypatingai sveikinu tuos parlamento narius, kurie atvyko pas mus iš kitų Europos ir Azijos šalių. Šiandien mes kalbėsime apie klimato kaitą, su aplinkosauga susijusius iššūkius ir visų jų poveikį mūsų ekonomikai. Aš žinau, kad jums, e, jūs turite veikti nemažai kilometrų, kad čia atvyktumėt ir mes šiandien aptarsime labai svarbius klausimus. Tiek Azijoje, tiek Europoje mes visi susidurime su klimato kaitos padariniais. Apie tai jau girdėjome šį rytą. Ir todėl mes turime plėtoti daugia šalį bendradarbiavimą. Ir todėl aš norėčiau padėkoti visiems, uh, kas atvyko į šį renginį, norėdami prisidėti prie šios diskusijos. Nes tam, kad mes galėtume judėti į priekį, mums reikia dalintis savo mintimis apie tai, kaip galima būtų veikti nūtinius iššūkius. Bet tu tikiuosi, kad mes kartu galėsime sustiprinti parlamentinį bendradarbiavimą, nes jis padeda mums kurti geriau struktūruotą Europos ir Azijos parlamentinį dialogą. Mes visi čia susirinkome todėl, kad mes visi pripažįstame, kad klimato kaita nepripažįsta sienų, įveikia visus žemynus. Ir tą jaučia mūsų žmonės ir mūsų ekonomika. Vasaros metu Indijoje, Bangladeše ir kitur žmonės susidūrė su beprecedentėmis liūtimis, o Europoje da, mes kentėme sausrą, kurie sukėlė nemažai da, miško gaisrų ir matėme, kad visos tos gaivalinės nelaimės turėjo baisų padarinių ir ypač smarkiai paveikė mūsų gebėjimą da, gaminti maistą, ypač da, a, nukentėjo Azija. Visi turime kažką daryti ir todėl aš džiaugiuosi, kad Europos komisija pas, paskelbė naują strategiją, kuri turėtų su, sutelkti Azijos ir Europos pastangas. Šioje strategijoje pabrėžime, kad tvarumas turi būti užtikrintas įvairiais ligmenimis. Ne tik ekonominių, socialinių ir fizinių, bet ir aplinkosauginių ligmenių. Ir šiandien mes turėtume uh, padaryti viską, kad galėtume aptarti, kaip šiandienos iššūkiai galėtų tapti naujomis galimybėmis, kaip mes galėtume prisidėti prie ekonomikos augimo ir socialinės gerovės. ES patvirtina labai ambicingą dokumentų paketą, kuriame kalbame apie žiedinę ekonomiką, kur šis dokumentas numato, kaip Europa turėtų pereiti prie mažai, anglė, uh, uh, ma, mažai uh, E, taršios ekonomikos. Dėmesys skiriamas e, e, šiukšlių mažinimui, šiukšlių perdirbimui ir naujoms medžiagoms. Tai būtų naudinga ir mūsų ūkiui, ir mūsų aplinkai. ES stengiasi stiprinti bendradarbiavimą su Azija aplinkosaugos politikos srityje. Taigi man yra nepaprastai malonu kad šiandien pas mus atvyko nemažai labai svarbių ekspertų, kurie pradės diskusiją ir tikiuosi, kad daug kas iš jūsų joje aktyviai dalyvaus. Bet prieš pradedami diskusiją aš norėčiau pranešti Jums kai ką dėl darbo tvarkos. Norėčiau pirmiausia priminti Jums, kad šis posėdis yra verčiamas į visas ES kalbas, išskyrus gėlų kalbą, Be to yra verčiama į rusų kalbą 27 kanalu, 25 kanalu Chimerų, 26 kanalu verčiame į vietnamiečių kalbą ir 29 į mongolų kalbą. Na kągi, dabar galime suteikti žodį mūsų ekspertams ir po to nariai galės užduoti savo klausimus. Rytoj ryte visos darbo grupės turėtų pateikti savo darbo ataskaitas. Ir todėl mes turėtume paskirti vieną pranešėją, kuris galės rytoj papasakoti visiems apie mūsų nuveiktą darbą. Ir aš norėčiau dabar jūsų paklausti, kas norėtų, kas norėtų būti pranešėjų, prašau pakelti ranką, jei jūs norėtumėt atlikti šią užduotį. Ir būtų gerai, jei jūs dabar jau galėtumėt apsispręsti, ar būtų kokiu nors savanorių, ar kas nors norėtų tapti pranešėjų. Taip, puiku. Gal jūs galėtumėt prisistatyti? Yep. Uh, Francesco Giacobbe, I'm from the Italian Senate. Francesco Giacomo iš Italijos Senato. Dėkoju. Senatoriui ir gal pabaigoje jūs galėtumėt e, apibendrinti diskusiją, tam, kad mes e, susidarytume bendrą vaizdą apie tai, apie ką jūs kalbėsite rytoj. Na kągi, o dabar aš norėčiau perduoti žodį mano bendra pirmininkui, profesoriui Yuen. Jis yra universitetų tarybos narys ir taip pat atstovauja Kinijos kongresui. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš esu iš Kinijos ir dėja mes neatsivežėme savo vertėjo. Ir aš kalbėsiu angliškai, bet jūs turėtumėt e, suprasti, kad e, mano anglų kalba yra šiek tiek kiniška. Taigi, aš norėčiau pristatyti jums pirmiausia mūsų pagrindinius kalbėtojus. Pirmasis kalbėtojas yra ponas Colin Allen. Gal jis šiek tiek vėliau pasisakys. Pone pirmininkė, aš taip pat norėčiau e, pasakyti trumpą pareiškimą. Gerai, tuomet aš e, da, taip ir pasielgsiu, o po to pristatysiu mūsų pagrindinius kalbėtojus. Taigi, man yra nepaprastai malonu, man yra didelė garbė dalyvauti šiame renginyje, kuriame mes galėsime pasikeisti savo mintimis. Klimato kaita yra bendras visos žmonijos iššūkis, kurį privalu skubiai spręsti. Visi žmonės turėtų imtis aktyvių veiksmų tam, kad mes įveiktume klimato kaitą ir apsaugotume pasaulio aplinką. Tam, kad galėtume spręsti visas šias problemas, mums reikia holistinio, e, visą apimančio požiūrio, tokio, kuris apimtų ir ekonomikos, ir socialinius problemos aspektus. Mes negalime siekti ekonominės gerovės naikindami gamtą. Negalime pamiršti to, kad aplinkosaugos problemos kelia grėsmę e, daugybei žmonių ir jų gerovai. Tam, kad galėtume spręsti klimato ir aplinkosaugos problemas, mes turėtume pirmiausia gerai suprasti, kaip keičiasi mūsų aplinka, mūsų ekologija. Mes turėtume taip pat vengti klaidų turėtume taip pat nepamiršti bendros atsakomybės principo ir visą apimtimi atsižvelgti į nacionalinius ypatumus, gebėjimus ir besivystančių šalių poreikius. Mes suprantame, kad aplinkosauga, socialinė plėtra ir ekonomikos, e, e, ekonomikos plėtra tarpusavį yra susiję. Mes turėtume remtis tą mintimi, kad reikia užtikrinti ir vystimasi, ir kartu apsaugoti aplinką. Nuo 2015 iki 2015 metų Kinijoje energijos augimas padidėjo 5,1 procentų ir dėl to mūsų ekonomika galėjo a, a, išaukti 9,5 procento. Aplinkosaugo ir ekonomika yra tarpusavį susiję. Ir Kinija yra geras pavyzdys to, kad kova su klimato kaita, tinkama aplinkosauga ir ekonomikos plėtra yra dalykai, kurie yra suderinami. Kinija ir toliau ryštingai sieks mažinti CO2 išmetimus. Mes sieksime plėtoti ža, ekologišką, ekologišką ūkį. Mes skatinsime žalėjį finansavimą, gamtos apsaugą ir sieksime, kad mūsų pramonė nekenktų e, aplinkai. Mes sieksime dėkti netaršias energetikos technologijas ir taip pat sieksime e, keisti savo gyvensiną, kad ji būtų palangesnė aplinkai. Mums nepavyks įspręsti globalių klimato kaitos problemų be tarptautinio bendradarbiavimo. Nepaprastai svarbu yra užtikrinti, kad visos šalės, visos socialinės grupės ir visi žmonės susitelktų ir veiktų iš vien. Kinija nori kurti bendrą žmonijos ateitį, prisidedama prie bendrų problemų sprendimo. Mes manome, kad reikia atsisakyti pasenusios mąstysenos, pagal kurią manoma, kad kiekvienas turi siekti savo naudos ir uh, kitų nenaudai, kitų kainą. Toks požiūris pakenks ir mums, ir visiems kitiems. Tik puoselėdami bendros žmonijos ateities viziją mes e, sugebėsime pasiekti bendrų tikslų ateityje mes norėtume skatinti, puoselėti būtent tokios pasaulio bendruomenės kūrimą. Ir Kinija yra pasiruošusi nešti savo indėlį į pasaulio valdyseną ir prisidėti prie to, kad būtų apsaugota visų mūsų gimtinė ir e, E, gyvybę mūsų žemėje. Štai tai buvo trump, e, tokia mūsų trumpa pozicija, o dabar aš norėčiau pristatyti mūsų pagrindinius šios diskusijos kalbėtojus. Pirmoji kalbėtoja yra ponia Ledi Nakpil, aš atsiprašau, jeigu neteisingai ištariu jūsų pavardę. Prašau. That's right. This is the one. Um, thank you very much. I'm Lady Nakpil. I'm from the Philippines and I work. Dėkoju, aš esu Lady Nakpil. At the organization. Ir atstovauju Azijos visuomeninėms organizacijoms, kurios e, rūpinasi klimato kaitos problemomis. Dėkoju už suteiktą galimybę į jūs kreiptis klimato kaitos poveikis ekonomikai yra jau labai didelis, ypač pažeidžiamiausiams valstybėms, be kita ko ir Azijos valstybėms. Tai gali išvirsti į nekontroliuojamą situaciją, jeigu mums nepavyks stabilizuoti klimato kaitos. Norėčiau pabrėžti tris e, e, skubiai spręstinas e, problemas manau, kad jos yra vienas iš svarbiausių. Tai bus mano ir pranešimo pagrindiniai akcentai. Pirmiausia, maistas, maisto gamyba, klimato kaita jau dabar davo neigiamą poveikį ir ypač mūsų gamybai, maisto gamybai e, sumažėjo prieiga prie maisto ir tiesiog maisto yra mažiau. Klimato pokyčiai jau dabar sukelia tiek bado, tiek įvairias maisto krizės įvairiame pasaulio įvairiuose pasaulio kraštuose. E, kraštutiniai gamtos reiškiniai, e, sausros, taifūnai, žemės, e, sausros tiesiog klimatą daro neprognozuojama, taip pat neprognozuojama poveikį žemės ūkiui, taip pat kaistantis e, vandenynų vanduo, įvairių srovių pokyčiai turi labai neigiamo poveikio žuvų sugavimams, pačių žuvų migracijai arba jų augimo ypatumams dydžiui. Norime pastebėti, kad mm, daugelis Azijos gyventojų, įskaitant ir mūsų Filipinuose, labai priklauso nuo žuvų sugavimų ir per žuvis ganomų baltymų. Tai ne tik e, tam tikrų e, vandens išteklių apsauga, mes jūs raginame taip pat e, maistui skirtos E, žemės aspektus nagrinėti. Mes norime žemės ūkio paskirties teisės aktus keisti, kadangi klimato kaita daro didžiulį neigiamą poveikį. Kita sritis, taip pat rekomendacija jums yra ta, kad mūsų šalis, besivystančios šalis, turi akcentuoti maisto gamybą skirtą vidaus vartojimui, realybė ta mūsų šalise yra, kad e, žemės e, ūkija, net ir žuvininkystės ūkija akcentuojamas eksportas, o tai tokia paradigma turi keistis. Kita susirūpinimą keliantis rytis tai yra žala, kurią padaro mm, gamtos reiškiniai. Sunku prisitaikyti, jeigu nebus įmanoma statyti atsparių e, visokiems reišk, gamtos reiškiniams pastatų. Ir dabar panašu, kad tarptautinės organizacijos nediskutuoja dėl pinigų, dėl finansų reikalingų neutralizuoti padarytą žalą, o tai pakerta Varšuvos tarptautinio mechanizmo panaudojimą skirtą žalos atlyginimui. E, tai yra tas mechanizmas, dėl kurio buvo susitarta 2013 metais jungtinių tautų e, formatu. Kita mūsų rekomendacija yra skirta jums, parlamento nariams, e, kad jūs paskatintumėte ir paspartintumėte dėrybas tarptautinį lygių dėl vandens. Trečias aspektas tai yra energetikos sistemų e, transformacija, atnauinimas. 1,5 laipsnių e, temperatūros sumažėjimas yra vienas iš tikslų. Mm, tai gali sumažinti e, klimato atšilimą, bet tam privalu pereiti iki 2050 metų prie atsinaujančio energijos šaltinių. Tai turi didžiulio poveikio mūsų ekonomikoms. Ir noriu pasakyti, kad turime labiau prisidėti kiekviena šalis e, prie E, klimato kaitos padarinių likvidavimo, šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimas e, turėtų prisidėti prie 1,5 e, temperatūros padidėjimo. Nes priešingų atveju mes galime sulaukti 3 laipsnių temperatūros padidėjimo, o tai bus tikrai nenuspėjami padariniai ne tik kad e, mūsų šalių ūkiams, bet ir viso pasaulio gyventojams. Todėl mes kreipiamės į visas šalis ir kviečiame užsibriežti ryštingesnius tikslus. Ypač kreipiamės į įsivyšiusias šalis, e, kad jos aktyviau įsitrauktų į klimato kaitos stabdymo procesus. Paryžiaus tikslai reiškia spartesnį atsiribojimą nuo iškastinio kūro energetikos. Ir tokiu būdu, kad e, šitas perėjimas būtų mm, teisingas. Tai yra įdomi savoka, kadangi mes turėtume taip pat spręsti gyventojų bei darbuotojų migracijos arba iškelimą iš gyvenamosios vietos problemą. Turime stabdyti iškastinio kūro plėtrą ir apsispręsti dėl tokios energetikos šaltinio atsisakymo. Norėdami spręsti klimato krizės, privalome pabrėžti, kad reikalingas tikrai transformacijos procesas ne tik kiekvienoje šalyje, bet visoje, visame pasaulyje, visoje planetoje. Mes turime kalbėti ne tik apie ma mažą anglės ekonomikos tikslą, bet ir apie visai naują be anglės ekonomikos vystimasi. Dėkoju. Thank you very much. Ačiū už šiuos ekspertų pranešimus. Dabar turiu garbės pristatyti mūsų trečiąjį prelegentą iš Rumunijos, Alen Koliban, kuris yra aplinkosaugos komiteto e, iš parlamento pirmininkas. Cheers. Ačiū, pirmininkė, gerbiami bendra pirmininkiai, e, kolegos, e, gerbiami Dešimtojo ASEP tikimas. Džiugiuosi galimybę kalbėti šiandien apie reikšmingą problemą mūsų planetai, tai klimato kaita. Ir aišku, ta tema išliks labai svarbi. Turime galę, turime priemonės ir turime turėti valios spręsti šitą problemą. Uh, Ir iš tiesų čia yra tinkama vieta kalbėti apie tai, bandyti spręsti šitą problemą. Klimato kaita skubus, globalus e, reiškinys, tai turės ilgalaikio poveikio visų šalių e, plėtrai. Tai e, gali pakirsti šalių stabilumą dėl to, kokios pasiekmes žmonėm, tai badas, vandens trūkumas, konfliktai dėl tų menkų išteklių, lygos ir taip toliau kam kyla didžiausia rizika, tai neturtingiesiam, nes e, čia su jie turi mažiausiai išteklių, maž, mažiausiai gebėjimų e, spręsti šitas problemas ir jie tampa krizės aukomis. E, Plan, planeta keičiasi, visam pasauliu kyla karščio bangos, tris metus išėlės e, rekordiniai karščiai yra satelistiniai. 17 metų birželio duomenys rodo, kad nuo 88-ųjų pasaulis šilo tris kartus sparčiau negu kad prognozavo mokslininkai. Vandeninai šiltesni. Vanduo e, rūkštėja, ledynai traukėsi na, matome kraštutinio oro e, atmosferinius reiškinius ir iš tiesų reikia ir prisitaikymo e, veiksmų, kovojant su klimato kaita e, reikia ir švelninimo veiksmų, iš tiesų siekiant prisitaikyti, reikia reaguoti viet, vietose, kovojant su poveikiu, kokį daro klimato kaita, bet prisitaikymo adaptacijos nepakanka, reikia daryti daugiau. Uh, Dešimto e, ASEP susitikimo kontekste e, jungtinių tautų klimato e, konvencijos kontekste, artėjant kop susitikimui Lenkijoje, ruošiantis Rumunijos pirmininkavui, pirmininkavimui Europos ministrų tarybai, iš tiesų klimato kaita reikalauja taip pat, kad būtų įmamas e, veiksmų ir, ir pasaulinių, ir nacionalinių, ir regioninių, ir vietos lygmenių. Mūsų kaip politikų pareiga yra būti lyderis kovojant su klimato kaita, imtis veiksmų, kurie padėtų piliečiams, kurie labiausiai nuo to kenčia. Iš tiesų, jau nebelaikas kvestionuoti, ar klimato kaita vyksta, reikia imtis veiksmų. Pa, pa, tie politikai, kurie nesiema veiksmų kovoti su klimato kaita, yra praeities poli, politikai. ASEP iš tiesų suteikia tą idealų kontekstą kalbėti apie klimato kaitą, patvirtinti mūsų įsipagaliojimus, mūsų sprendimai dėl tų pokyčius, kuriuos dėksime ir aktualūs mūsų planetai. E, SEM šalis partneris, e, šalise partnerėse gyvena 60 procentų pasaulio e, gyventojų. Mes turime galę ir išteklius priimti sprendimus, nes esame šalis atstovauja dviem trečdėliam pasaulio ekonomikos, mes esame lyderiai ir tyrimus srityje, technologijų srityje ir turime valios tai daryti, kaip, kaip ir rodys ta deklaracija, kurią pasirašysime rytoj. Ir svarbiausia yra tai, kad dabar metas veikti. Šiandien turime technologijas, kurios Vakar dar buvo tik iš mokslinės fantastikos srityje naudojame saulės energiją, galime auginti daržovės be dirbožėmio ar laistydami vos keliais lašais vandens. Galime iš oro iš, iš, išgauti e, anglį ir paversti tai e, anglies e, nanos pluoštų, kas vakar buvo mokslinė fantastika, šiandien yra realybė, todėl galime kelti ambicingus tikslus, ko, kovodami su klimato kaita. Rumunija patvirtino savo įsipareigojimą atlikti tai, ką ji privalo daryti pagal Paryžių susitarimą ir e, mes esame vienas iš e, e, sponsorių tas rezoliucijos, kurią nesenai patvirtino Jungtų tautų generalinė asamblėja šią temą kitais metais Rumunija pirmininkaus Europos ministrų tarybai ir e, surenks balandžio mėnesį e, klimato kaitai e, skirtą konferenciją, kur bus kalbama apie tai, kaip būtų galima geriau tvarkyti su saugumo rizikom, kurios kelia klimato kaita, kad būtų galima didinti atsparumą ateityje. 24-asis kopšalių susitikimas vyks gruodį Katovicuose šiais, šiais metais ir Tikėsimės, kad e, jo rezultatai geriau padės, padės e, Paryžiaus susitarimą. Po to vyks susitikimas e, Bonoje 19 metų birželio mėnesį. Tas susitikimas vyks kaip tik tai tuo metu, kai ES pirmininkaus Rumunija. Rumunija yra pasiryžusi e, perimti ir dirbti visais aktualiais e, klausimais, kurį šiuo metu dirba e, pirmininkaujantį Austriją, siekiant užtikrinti tinkamą Paryžiaus sutarimo gyvenimą. Ir visa tai pasiūs tvirtą žinę, kad mes esame pasiryžę užtikrinti švarę, tvarę aplinką mūsų piliečiams, planetai ir ateities kartom. Iš tiesų kalba neina apie geresnę. Uh, ateitį. Tai kalba eina apskritai apie mūsų ateitį e, Žemės planetoje. E, svarbiausia yra mūsų įsipareigojimai. Mes turime galę, išteklius ir norą tai daryti. O metas tai daryti yra dabar. Dėkui. Ah, thank you very much, uh, Maitre Alan Colbin, for your. Dėkoju ponui Alinui už jo pasisakymą, o dabar man labai malonu yra suteikti žodį antrai mūsų kalbėtojai, poniai Širin Šarmin Šodrui, Bangladešo parlamento pirmininkiai. Prašau. Honorable co-chairs. Gerbėmėjai bendra pirmininkai, gerbėmėjai ASEP nariai, gerbėmėjai prelegentai, uh, de, gerbimi delegatai ir ekspertai. Norėčiau pasveikinti Jūs visus. Man nepap, teko nepaprastai didelė garbė kalbėti šioje diskusijoje, kurios pagrindinė tema yra klimato kaita ir aplinka ir jų poveikis mūsų ūkiui. Tai yra tikrai didelė garbė man pasidalinti su Jumis savo mintimis šiais klausimais. Klimato kaita kelia grėsmę mūsų vystimusių ekonomikai ir socialiniai raidai. Žinome, kad nuo klimato kaitos da, kur kas daugiau kenčia tie, kam, kas gyvena skurdžiausiai ir todėl būtina bendradarbiauti tarptautinių lygmenių. Būtent šiame kontekste aš norėčiau pasakyti, Bangladešas yra viena iš pažeidžiamiausių šalių, uh, kuriai, kuri gali tikrai labai skaudžiai susidurti su klimato kaitos padariniais. Mes žinome, kad klimato kaita gali pakeisti ir mūsų žmonių gerovę ir ekonomiką nacionalinių ir regioninių ligmenimis. Yra paskaičiuota, kad jei pasaulio vidutinė temperatūra padidės dviem laipsniai lyginant su 1990 metais, tai turės labai rimtų padarinių. Dar 2001 metais tai buvo e, pripažinta. Šios išvados parodo, kad klimato kaita veikia mūsų ūkį ir todėl labai svarbu yra tinkamai uh, suvokti, kokie gali būti gavalinių nelaimių padariniai, kaip tai gali paveikti mūsų žemės ūkį ir uh, galimybės apsirūpinti maistų bei mūsų gyvenimo socialinės ekonomikos aspektus. Jei klimatas klima, ir toliau keisės, tuomet maž, ma, mažiausiai 5 procentais gali suvartoti, sumažėti vartojimas pasau, pasaulyje. Be to, da, matome, kad tai dėl klimato kaitos didėja ir žmonių judumas. Yra matuojami įvairūs rodikliai tam, kad galima būtų tinkamai vertinti klimato kaitos poveikį žemės ūkiu. Pavyzdžiui, Dar 1995 e, metais Darvino studijoje yra nurodyta, kad dėl klimato kaitos maždaug 20-30 procentų sumažės grūdų gamyba. Be to, kiekvienais metais e, dėl klimato kaitos e, mūsų žemės ūkio produktivumas mažėja daugiau nei 3 procentais. Mes turime daryti viską, kad apsaugotume savo ekonomiką. Klimato kaita kenkia ir mūsų gyvulininkystei, ir mūsų dirbožemiui. Mes patiriame vis daugiau įvairių cikloninių liučių, vyksta vandeninų rūkštėjimas, druskėjimas ir daugybė kitų problemų. Galiu papasakoti Jums apie Bangladešo pavyzdį potveniai sukelia tikrai baisių padarinių mano šalyje. 60 procentų mano šalies teritorijos buvo užtvindyta 1988 metais ir dėl to 45 milijonai žmonių neteko pastogės. 2009 metais šios, šios skaičius pateikė mūsų aplinkosaugos ministerija. Be to, laikotarpį nuo 1997 iki 2016 metų Bangladešas susidūrė su didžiulėmis gavelinės nelaimėmis ir pagal patirtą žalą atsidūrė šeštoje vietoje pasaulyje. Mes turime investicijų skatinimą programą, Ir pagal šią programą mes siekime užtikrinti, kad mūsų bendresnis vidaus produktas didėtų 8,8 procento. Bet mes turime nepamiršti, kad, vi, kad visiems šiems tikslams gali pakengti klimato kaita ir besikeičianti aplinka. Nepamirškime, kad gaivalinės nelaimės e, pridaro tikrai labai daug uh, ekonominės žalos. Todėl mes turime sukurti tinkamus mechanizmus, kurie padėtų mums kuo geriau prisitaikyti prie klimato kaitos ir kad skirtume tam deramą finansavimą. Finansavimas yra būtinas tam, kad galima būtų įspręsti visas šias problemas. Aš norėčiau papasakoti Jums apie Bangladešo naudojamus modelius. Bangladeše mes patvirtiname kelias priemonės, kurios yra skirtos tam, kad mes galėtume per penkerių, septyniarių metų laikotarpį geriau pasiruošti klimato kaitai. Mes turime nacionalinį planą. Taip pat esame sukūrę Bangladešo klimato kaitos patikos fondą, kurį finansuojame savo ištekliais. Mūsų ministras pirmininkas. Ta, net gavo specialų prisitaikymo prie klimato kaitos skatinimo apdovanojimą. Bet be to mes atsižvelgėme į Junktinių tautų konvenciją dėl e, klimato kaitos. Mes e, prisijungėme prie Paryžiaus deklaracijos ir prisitaikymo veiksmai e, yra prioritetiniai. Reikia skirti e, deramas biudžeto lėšas e, prisitaikymui prie klimato kaitos, prie klimato kaitos padarinių švelninimo. Reikia taip pat užtikrinti, kad visos biudžeto lėšos būtų kuo geriau naudojamos. Viešieji finansai būtų e, kuo stipresni ir jų deramam administravimui reikia stiprinti ir administracinės struktūras. Bangladešas yra sukaupęs nemažai naudingos patirties prisitaikant prie klimato kaitos ir mes su malonumu savo patirtimi pasidalinsime su visais, kam tai gali būti įdomu. Aš tikiu, kad šiandienos diskusija ir ASIP partnerystė padės įvairių šalių parlamento nariams aptarti nūdienos problemas ir pasinaudojant parlamentinės diplomatijos. Ta, kanalais padėti mums visiems stiprinti, atspar, skurti atsparesnę ir švaresnę ekonomiką. Labai dėkoju. Dėkoju visiems šnekėjusiems. Dabar jūs galite dalyvauti diskusijoje. Komentuokite, užduokite klausimus. Aš tik pati noriu pakartoti, kad parlamento nariai irgi yra kviečiami dalyvauti. Bus spontaniški pasisakymai. Kas tik tai nori kalbėti, prašau, pakelkite ranką ir mes jums e, suteiksime žodį. Pradžioje prašyčiau, kad e, kiekvienas prisistatytumėte. Ir kaip tik prisiminiau, kad aš ir pati pamiršau prisistatyti. Posėdžio pradžioje aš esu Nina Žil, esu Europos parlamento narė ir atstovauju Junktinę karalystę. Taip pat esu ir Indijos delegacijos parlamente vicepirmininkė. O taip pat esu e, pirmininkavusi ir Pietų Azijos bei kitoms parlamentinėms delegacijoms parlamente. Taigi dabar noriu pakviesti poną Roč, kuris paprašė pirmasis žodžio, o už jo esantis kolega kaip tik paprašė, atrodo, antrasis žodžio. Gerbiama pirmininkė, svečiai, parlamento nariai. Klimato kaitos poveikis ekonomikai yra reikšmingas ir mes konstatuojame, kad poveikis yra gamybai, sveikatai, e, ekonomikoms ne tik Indijoje, bet ir visose valstybėse. Jūs teisingai pastebėjote, kad mes negalime laukti, nes nuostoliai tikrai yra didžiuliai. Finansiniai nuostoliai yra didžiuliai. Mes žinome, negalime kalbėti apie tik tai vieną priežastį - klimato kaitą. Tačiau Indijoje tikrai labai didelė gyventojų dalis priklauso nuo žemės ūkio. Kitas įk būna potviniai, kitas syk užterštas oras sunaikina derlių. Ir yra paveikiama ne tik šalies ekonomika, bet ir gyventojų sveikata. Padidėjo vėžinių susirgymų. Daugelis gyventojų serga šią lygą, Ir taip yra dažnai dėl užteršto oro. Taip pat dėl vandens telkinių taršos. Taip pat išgyvename ir su atlieko, atliekomis susijusią krizę. Taigi situacija yra kritinė. Mūsų gerbiamas ministras pirmininkas Iridran Mudi dalyvavo, kuomet Prancūzijoje buvo pasirašytas klimato kaitos susitarimas. Mes liūdėjome klimato kaitos pokyčius savo šalyje ir savo kailiu. Žinoma, be pagalbos skurdžiom šalims sunku kovoti su klimato kaitos padariniais ir mažinti priklausomybę nuo anglės išteklių. Mums reikia modernios technologijos ir be vakarų šalių, be Europos Sąjungos pasiekti tų tikslų yra neįmanoma. iki 2022 metų mes esame numatę visą eilę programų, įsipareigojimų. Mes esame net sudarę veiksmų planą. Tačiau kol kas mums sunkiai sekasi jį gyvendinti. Ir dėl to kreipiuosi į Europos Sąjungą. kuri tikrai turi didelį poveikį tiek Europoje, tiek kitur, kad jinai suteiktų paramą besivystančiam šalims. Taip pat noriu Jūs informuoti, kad Nuo 2010 metų per penkerius metus emisijos neką sumažėjo. Vyriausybė tada užsibrėžė konkrečius tikslus veiksmų planą ir artimiausių metų tai žinoma turėtų mums būti labai naudinga, nes norime atsisakyti iškastinio kūro. Mūsų ministras pirmininkas, gerbiamas Maudai, iki 22 metų užsibrėžęs padidinti e, energijos iš gaunamos iš Saulės kiekį padinti iš 175 gigabaitų. Taigi siekiame švarios energetikos, kuri nedarytų žalos klimatui. Kaip jau minėjau, daugelį šalies vietovių neigiama žala padaroma ir maisto gamybai. Kitas įk sunaikinamas visas derlius. O aš ir pratėjau su pastebėjęs panašių reiškinių. Tačiau pastaraisiais metais tokie reiškiniai padažnėjo. Žinoma, tai ne vienos šalies užduotis, bet tai yra daugia šalis, daugia šalis pastangos siekiant padėti Azijos valstybėms. Ir mes labai džiaugiamės, kad ES šioje srityje sudarinėja bendradarbiavimo ir partnerystės sutartis Laikai keičiasi. Dar visai nesenai informacijos apie tai buvo mažai. Tuo tarpu dabar visuomenė bunda. Ir tokiu būdu spartina ekonomikos transformavimąsi. Mes esame numatę įvairiausių renginių taip pat skirtų kovai su užimtumu ir kova su nedarbu. Tai dar kartą dėkoju, kad sutikite man žodį ir dėkoju taip pat mūsų vyriausybės vardu. Labai dėkoju už jūsų pasidalinimą. Na, jeigu teisingai jūs e, suprantu, tai jūs tikrai įsipareigojate e, pokyčiams ir klausite, kokiagi parama galėtų būti teikiama besivystančioms šalims siekiančiams sumažinti emisijas. Aš iš karto kreipiuosi į mūsų prelegentus, e, kurie galbūt galėtų pakomentuoti tą technologijų pokyčius ir pagalbą besivystančiom šalims. Tikrai ne visi privalote kalbėti, bet kas norite, prašom, galite sureaguoti. Ir matau, kolega iš, kolegė iš Filipinų paprašė žodžio. Jungtinių tautų kovos su klimato kaita konvencija yra labai aiški. Yra pareiga besivystančiam šalims suteikti reikalingą reikalingas technologijos, kad jos tiek prisitaikytų, tiek ir mažintų emisijas. Taip, mes turime ir savo darbo atvarkę, savo tikslus ir norime, kad būtų peržiūrėti visi globalūs susitarimai, kad tie įsipareigojimai, kurie yra priimti prisimti pagal konvenciją būtų vykdomi. Viena iš tokių sričių yra priekybos susitarimai, ypač dėl tarptautinių patentų, nes jie kitą sykį gali šiek tiek užvilkinti technologijų plėtrą arba pasiek, kad technologijos pasiektų tas e, besivystančias šalis. Bangladesh, Mrs. Chowdhury. Kolegė iš Bangladešo, pana Čadri. Dėkui, man atrodo, kad tai aspektas yra labai svarbus, nes finansavimas klimato kaitai labai svarbus, sprendžiant besivystančių arba neįsivystančių arba iš vis jautrių šalių problemas. Junktinių tautų pagrindų konvencija, Paryžiaus susitarimas ir Žalesis paktas, o taip pat ir kiti fondai yra puikūs įrankiai, bet pastaruoju metu finansavimo trūksta. Dėl to manau, kad besivystančios šalis galėtų pačios imtis iniciatyvos prašydamas finansavimo ir tai galėtų tiesiog padėti išspręsti į tuos iššūkius. This... Norėčiau pabrėžti, kad buvo konferencijų metu žadėta suteikti paramą, finansinę paramą, kuri besivystančioms šalims yra labai reikalinga. Tai ar tų įsipareigojimų yra laikomasi? Žalesis klimato fondas buvo paminėtas. Aš e, dalyvauju fondo taryboje ir atstovauju nevyriausybinės organizacijas ir turiu pasakyti, kad dabar e, jau lėšų kitiems metams tikriausiai pritrūks, dėl to mes norime, kad e, mes norime, kad fondo finansai būtų iš naujo suplanuoti. Uh, Kolega iš Pakistano. Dėkoju su Fasil Džavit, e, Pakistano senatorius, o taip pat esu klimato kaitos komiteto narys. Džiaugiuosi, kad e, dalyvauju šiame Europos Azijos partnerystės posėdyje Tikiuosi, kad kartu mums pavyks e, susidoroti su iššūkiais ir palikti planetą atei, ateinančioms kartoms geresnę. Turime kovoti už aplinką, aplinkosaugą ir taip pat taiką. Didieji lyderiai neakcentuoja artimiausių rinkimų, bet kalba apie ateinančias kartas. Kai Pakistane, Pakistanui vadovavo Emri Khan, Pakistanas tapo pirmąją valstybę, kuri įgyvendino e, įsipareigojimus aplinkosaugos rytyje mes atsodiname daugiau nei 300 tūkstančių hektarų miškų. Atželdėme taip pat ir milijardus medžių ir sukūrėme tūkstančius naujų darbo vietų aplinkosaugos srityje. Taip pat iki 2020 esame numatę e, atsodinti 150 hektarų miškų, o iki 22 340 tūkstančių hektarų. Laukinės gamtos fondas paskelbė, kad šitas mūsų projektas yra ekonominė, aplinkosauginė ir socialinė sėkmė. Jį pripažino ir pasaulio ekonomikos forumas. O mūsų naujosios vyriausybės planas Pakistane pasodinti daugiau nei 10 milijardų medžių ir jau esame pasodinę pusantro milijono. Tikimės, kad e, per artimiausius metus pasodinsime Pakistane 10 milijardų. Akcentuojama žaliasias darbo vietas, švarę energetiką. Ir siekiame, kad kad Pakistane miškai sudarytų 25 procentus teritorijos, kol kas tai yra tik tai 2,5 procento. Taigi, švari energetika, švarus vanduo, e, efektyvus išteklių naudojimas. Kartu mes galime pasiekti ir privalome suvaldyti klimato kaitą. Šioje konferencijoje mes galime apsikeisti išvalgomis, idėjomis ir manau, kad visi kartu galime įveikti kylančius iššūkius. Ačiū, kad pakvietėte mus dalyvauti, taip pat išklausėte mus, o aš pats pasidalinau pavyzdžiais, kaip politinė valia, sprendimai gali paspartinti procesus. Ir dabar mūsų laukia artimiausias iššūkis, tai yra 10 milijardų naujų medžių Pakistane. Uh, Ačiū. Ačiū už Jūsų uh, pareiškimą. Mus labai padrasino tai, ką išgirdome iš Jūsų. Nuo dabar pereiname prie Laoso atstovo. Prašom. Honorable Co-Chair, gerbiama bendra pirmininkė, esu Kington, Singh, Lauso nacionalinės asamblėjos e, narys, Lauso delegacijos e, vardu norėčiau nuoširdžiai padėkoti e, dešimtojo Azijos Europos parlamentinės partnerystės susitikimo padėkoti organizatoriam už puiko renginio organizavimą. Taip pat ačiū už šiltą prieimimą, už tai, kad šiltai sutikote mūsų delegaciją, gerbiamą bendrą pirmininkę. Šios dienos mūsų diskusija tema labai svarbi yra klimato kaita ir aplinka, jų poveikis ekonomikai. Ne, ne, ši tema aptarinėjama jau daug metų, daugelį tarptautinių ir regioninių forumų ir iš tiesų tai yra dabar labai aktuali tema. Klimato kaitos poveikis ir pasiekmes jaučiamos visose pasaulio kampeliuose, skaitant ir mano šalį Laoso klimato kaita, vienas iš pagrindinių mūsų laikų iššūkių, ypač mūsų visuomeniai, aplinkai, Poveikis didžiulis, e, pasiekmes kelia grėsmę maisto gamybai, aukštėja jūros ligmo, vis dažnesnė, dažnesnės tropinės audros e, katastrofiškų pasiekmių potvinį, klimato kaita yra tikra, re, reali ir mano delegacija norėtų pasidalinti savo e, patirtim. Tropinė audra Sentin prasidėjo žemo slėgio regione, labai toli nuo Laoso, jų, jūroje sukėlė ne vieną potvinį, e, žemės nuošliaužas, 18 Laoso provincijų nukentėjo, patyrė žalos. Ypač e, todėl, kad e, po audros kilo didžiulės liūtis. 16 provincijų e, kilo didžiuliai potviniai, žemės nuošliaužos, taip pat ir sostinėje. Nukentėjo daugybė kaimų, tūkstančiai šeimų žuvo 44 žmonės, šimtai dingo be žinios, 250 tūkstančių žmonių turėjo bėgti iš savo gyvenamo vietovių. Ir aišku, didžiausia potvinį sukėlė tai, kad e, griuvo užtvanka e, prie hidroelektrinės vienoje mūsų provisijoje. Tai e, buvo šių metų Liepos 23 ir 40 žmonių žuvo, 97 dingo be žinios, 6 tūkstančiai turėjo išsikelti iš savo gyvenamo vietovę. Loso ekonomika yra e, nedidelė ir klimo, klimato kaitos pasiekmes didžiulės. 1946 e, E, tiek namų buvo e, sugriauta, daugybė šeimų neteko savo būstų, didžiulės e, poveikės ir pasiekmes paslaugoms, švietimui. Sugriauta 4600 vandenvalos įrenginių, beveik 400 mokyklų buvo sugriauta. transporto e, srityje, e, kokias pasiekmes sugriauta daugiau negu 400 kelių, e, virš 50 tiltų. Žemės ūkija padaryta žala daugybei ryžių laukų, gyvulių bandom. Iš tiesų žuvo daug, daugybė gyvulių, daugybė keulių, sunaikinta daugybė medžių, palmių medžių. Padaryta didžiulė žala elektros tiekimo sistemai. Iš tiesų klimato kaita, pasaulinis reiškinys, neigiamos pasiekmes, žiaurios ypač e, vargingai gyvenantiems neturtingose šalise. Ir norėčiau pasinaudoti šitą galimybę ir e, nu, nuoširdžiai padėkoti visom e, šalim, partneriam, regioniniam, tarptautiniam organizacijom už užuojautą, už humanitarinę pagalbą teiktą Laoso žmonėm ypač e, tiems, kurie e, nukentėjo sugriuvus e, užtvankai prie mano minėto hidroelektrinės projekto. Gerbiama pirmininkė, Losas teikia didžiulės svarbos klimato kaitos klausimai, mes patvirtiname žalę strategija ir tikslas yra, kad iki 20 metų 70 procentų Lauso teritorijos būtų apželdinta miškais. Lausas yra paskelbęs um, dekretą, kuriuo uh, draudžiama eksportuoti medieną, uh, vykdamos medžių sodinimo kompanijos visoje šalyje. Tarptautinėje arenoje Laosas yra ratifikavęs ne vieną tarptautinę konvenciją susijusią su klimato kaita, kaip e, pavyzdžiui, tarptautinė konvencija dėl klimato kaitos 25-aisiais, Kyoto protokolą. 2003 ir Paryžiaus e, susitarimą e, turime ir nacionalinį prisitaikymo e, prie klimatos veiksmų planą. Esam patvirtinę įstatymą dėl klimato kaitos sukeltų avarijų likvidavimo. Ten perkeltos nuostatos iš konvencijos ir sutarties ir iš tiesų na, tai puikus dokumentai, kuris bus galima remtis ateityje, bendradarbiaujant šalies viduje ir e, su išorė. Lausas visuomet atliko e, aktyvų e, vaidmenį ir ASEP ir ASEM kontekste. Tai aišku, yra papildoma institucija, kuri padeda plėtoti daugia šalį bendradarbiavimą. Ir tuo tikslu Laoso nacionalinė asamblėja kaip tik tai surenks renginį Gerbėmi e, parlamentų nariai, mes skiriame didžiulį dėmesį e, klimato kaitos iššūkių, mūsų tikslas yra sukurti būtinas sąlygas ir sudaryti galimybės kurti tokią aplinką, kuri kad tai iš tiesų leistų plėtoti Europos ir Azijos partnerystę, plėtoti santykius ir ryšius tarp žmonių, kad jie galėtų gyventi taikoje, kad būtų galima rimti tvarę ekonomikos plėtrą, didinti užimtumą ir siekiant, kad didėtų mūsų žmonių gyvenimo standartai. Ačiū pirmininkė. Okay, it's a, uh, it's a uh, my turn to coordinate the next three speakers. Na ką dabar aš turėčiau perimti darbo koordinavimą ir dabar aš siūlau mums pereiti prie kito kalbėtojo, tai yra Norvegijos atstovo. Really to... Nepaprastai įdomu buvo klausytis mūsų prelegentų. Mes e, matome, kad iš tikrųjų mums tenkantis iššūkiai yra bendri. Gal galėtumėt pirmą prisistatyti? Taip, to prisistatysiu, atstovauju Norvegijos e, parlamentui, atstovauju uh, Progreso partijai, pažangos partijai ir su Helge Andrės Njostad. Ir aš norėčiau pasakyti, kad labai svarbu užtikrinti daugia šališkumo ir taisyklėmis pagrystą veikimo principą tvarumo ir laisvos priekybos principai turėtų būti e, taikomi tarptautinėje priekyboje. Vis didėjantis protekcionizmas ir tai, kas e, vis labiau panašėja į priekybos karus, be abejo neigiamai paveiks pasaulio ekonomiką. Tai būtų tikrai nepageidautina, būtent, e, nes šiuo metu mes turime kurti naujas darbo vietas, mažinti klimato kaitos padarinius ir užtikrinti uh, E, įtra, įtraukų augimą ir plėtrą mūsų visuomenėje. Aš norėčiau taip pat Jums priminti apie Davose Norvegijos ministrės pirmininkės paskelbtą iniciatyvą. Ji dalyvavo aukšto lygio darbo grupėje, kurioje kalb, buvo kalbama apie vandenynus. Ir šią savaitę įvyko pirmasis šios darbo grupės posėdis New York'e. 2050 mhm. metais prognozuojama, kad Žemėje gyvens 10 milijardų žmonių, tai reiškia, kad mes turime iš esmės pakeisti visas savo sistemas, tam, kad galėtume užtikrinti tvarų augimą. Turime taip pat plėtoti tvar, tvarų vandenynų e, sektorių, skatinti darbo vietų kūrimą jame. Ir mes tikimės, kad e, e, darbo grupės darbas padės mums įsiaiškinti, kaip galima būtų tvariai ir darniai naudoti vandenynus ir jų teikiamas galimybės. Mes norime švarių ir geros ekologinės būklės vandenynų. Ir Norvegija pateikė savo pasiūlymą, tai rinktinių tautų aplinkosaugos asamblėja patvirtino uh, viziją, kuri numato iki nulio sumažinti plastikinės šiukšlės vandenynuose. Bet to Norvegija pradėjo pro, gyvendinti programą, kuri yra skirta taip pat jū, jūroje esančioms šiukšlėms mažinti ir mikroplastikųjų patekusiam į jūrą šalinti besivystančiose šalise. Mes tikimės, kad visos šalis prisidės prie šių bendrų veiksmų. Dėkoju. Uh, Labai dėkoju Jums už Jūsų pasisakymą. Toliau norėčiau suteikti žodį Suomijos uh, atstovui. Prašau. Yes, yes, yeah. Actually, I had, uh... Taip. Aš norėjau užduoti klausimą mūsų kolegams iš Azijos šalių Na, tiesą sakant, į mano klausimą jau iš dalies buvo atsakyta, bet aš vis tiek e, norėčiau šiek tiek pratesti šią diskusiją. Kai jūs galvojate apie varias priemonės ir varias alternatyvas, kurios galėtų padėti jums mažinti CO2 išmetimus e, e, jūsų šalise, ką jūs pasiūlytumėt? Sakykime, ar galėtumėte išskirti tris pagrindinės alternatyvas? kurios būtų pagrystos rinkos veikimu. Pavyzdžiui, aš įsivaizduoju, kad viena iš galimybių būtų priekyba apivartiniais taršos leidimais. Tai sistema panašiai į tą, kurią mes turime Europoje. Antra alternatyva, antra galimybė būtų tokie teisės aktai, kurie aiškiai apibrėžtų, kas yra leidžiama, o kas nėra uh, leidžiama. Ir trečia galimybė būtų štai tokia. Gal galima būtų pagalvoti apie įvairias technologijas, kurios padėtų mažinti CO2 išmetimus. Iš šių trijų galimybių, kuri jums labiausiai tiktų? Štai tokį klausimą aš norėčiau užduoti prelegentams iš Azijos šalių. Flech, yes, please. Um, I think The experience of the Atsižvelgdami Kyoto protokolo įgyvendinimą, galime pasakyti, kad rinka pagrįstos priemonės nėra veiksmingos ir nepadeda pasiekti nustatytų tikslų. Per tarptautinės darybas vyksta labai stringos diskusijos dėl šio klausimo. Yra siūlomos įvairios alternatyvos, pavyzdžiui, ir tokios, kurios nėra susijusios su rinka. Ir šiuo metu daug kalbama apie tai, reikia naudotis priemonėmis, kurios yra pagrystos rinka, arba reikėtų pirmybę teikti kitoms priemonėms, kurios nėra susijusios su rinka. Mūsų galva veiksmingiausios priemonės būtų tokios, kurios paskatintų uh, kuo skubesnį uh, mūsų energetikos uh, sistemų uh, pertvarkymą. Uh, Ir aš manau, kad mums reikia teisės aktų, kurie priverstų vyriausybės, ypač vykdomosios valdžios atstovus, imtis visų reikalingų priemonių tam, kad galima būtų kuo skubiau keisti mūsų energetiką. Ir aš manau, kad teisės aktai susijęs su finansais, nustatantis tam tikras ribas ir aišku da, nešvarios technologijos da, laipsniško atsisakymo tvarkaraštį būtų labai reikalingi. Labai svarbu taip pat padaryti viską, kad pažabotume tolesnę iškasnio kūro plėtrą, nes Azijos šalise, de, Azijos šalis labai dažnai yra nusiteikusios labai ambicingai ir nepaisant to, kad daug kas iš jų uh, prisijungė prie Paryžiaus e, e, susitarimo, tačiau to šalės vis tiek labai aktyviai naudoja Angliją. Todėl mums reikia aiškių e, teisės aktų, kurie paskatintų politikus vis dėlto pakeisti savo požiūrį. Technologijos be abejo yra labai taip pat svarbios. Ir kai tam, kai kurios šalis, pavyzdžiui, Kinija labai aktyviai plėtoja saulės e, energetiką ir tai yra pavyzdys kitoms šalims. Bet šioje srityje reikia plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą, nes mes žinome, kad yra įvairių susitarimų, kurie buvo pasirašyti e, PPO, pavyzdžiui, kurie trukdo mums plėtoti alternatyvę energetiką. Taigi mums reikia uh, Taip pat ir surasti pakankamai politinės valios tam, kad galima būtų užtikrinti deramą naujausių technologijų perdavimą. Taip pat reikėtų peržiūrėti e, e, intelektinės nusavybės ir patentų teisės aktus. Dėkuoju. Dėkuoju Jums už klausimą, labai įdomų klausimą. Jūs kreipėtės į Azijos šalių atstovus ir todėl man labai malonu yra atsakyti jūsų klausimą. Aš pritariu mūsų ekspertai. Aš nemanau, kad reikia rinktis tik tai vieną iš galimybių. Aš manau, kad jas galima būtų taikyti visas kartu tam, kad galėtume tinkamai sureaguoti šiandienos iššūkius. Taigi viena vertus taip, teisės aktai yra visiškai būtini, nes be tinkamos teisinės sistemos labai sunku bus pasiekti nustatytų tikslų. Todėl akivaizdu, kad mums reikia be abejo tobulinti įstatymus. Technologijų perdavimas ir dalymasis žiniomis taip pat yra nepaprastai svarbus. Bet e, tą reikia, tas pastangas reikia derinti su gebėjimu stiprinimu, skirti tam deramą finansavimą Ir taip pat čia galima būtų pagalvoti apie taip, kaip tvarus vystimasi tikslus galima būtų geriau perkelti nacionalinius veiksmų planus. Ir akivaizdu, kad vieno korpalio politika čia nepasiteisins. Reikės išvelgti kiekvienos šalies ekonominius ir socialinius ypatumus. Ir nors šalės Azijoje yra skirtingos, vis tiek mes turime bendrų iššūkių ir todėl mes turime įsiaiškinti, kokias bendras problemas turime, kodėl jie uh, susidarė tos problemos ir pagalvoti apie taip, kaip galima būtų derinant įvairius požiūrius, įvairias galimybės, galima būtų bendromis pastangomis tas problemas spręsti. Dėkuoju. Aš norėčiau pridurti vieną dalyką iš Kinijos perspektyvos. Man asmeniškai atrodo, kad visiškai teisingai ekspertai pasakė, kad rinka pagrįstos priemonės nepasiteisina. Ir mes Kinijoje kūrėme nemažai e, teisės aktų ir mes pastebėjome, kad, e, kad e, labai svarbu yra turėti tinkamą politinę sistemą. Kinijos kūrimas socializmas yra labai svarbus, bet to Kinija yra labai centralizuota šalis. Ir man atrodo, kad tai sudaro, kad tai yra labai svarbus veiksnys, kuris skatina mums žengti į priekį. Ar dar kas nors norėtų ką nors pasakyti? Prašau. Tesdama tai, apie ką Jūs kalbėjote, aš norėčiau Jūsų paklausti, ponė pirmininkė. Ar tiesa tai, kas kelbė uh, e, tarptautinė žiniasklaida, skaitant ir uh, e, BBC, kurią galima pasitikėti, jie skelbė, kad šiuo metu uh, Kinijoje yra statomi šimtai anglimi kūrenamų jėgainių. Ar tai yra tiesa? Ar galėtume tai patvirtinti? I, I, I didn't quite catch up. You... My question. So, um, in, in international media, there's... Tarptautinė žiniasklaida ką tik paskelbė, kad palidovinės nuotraukos rodo, kad Kinijoje šiuo metu yra statomi šimtai anglimi kūrenamų jėgainių. Kodėl taip yra, jei tai yra tiesa? Aš tą žinią perskaičiau BBC. Well, uh, I, I can tell uh, nothing about that because Nieko apie tai negaliu pasakyti, nes neturiu informacijos. bet akivaizdu, jei paaiškėtų, kad tai yra tiesa, mes e, imsimės kokiu nors priemonių tam pažaboti. Bet dabar aš nieko negaliu Jums pasakyti. Dėkuoju už klausimą. Okay. All right, now let's move to the next speaker. Gerai, siūlau pereiti prie kito kalbėtojo, Indonezijos atstov, atstovė, kuri kalbės savo gimtają kalbą, somebody in, yeah. Delegation. Yeah, please. Thank you. A oh, good afternoon, ladies. Dėkuoju. Labą vakarą, mėly kolegos. Gerbama pirmininkė, gerbiami konferencijos dalyviai untuk menjadi tuan rumah pertemuan kemitraan Parlemen ASEAN Eropa ke-10. First of all, kindly Leiskite man visų pirma padėkoti Europos parlamentui už tai, kad jisai suringė dešimtąjį Europos ir Azijos partnerystės konferencijos posėdį. Of the House of Representatives of the Republic Indonesia.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 Indonesia shares the. Indonezija tikrai mano, kad klimato kaita yra daugia šalis ir daugia pakopis dalykas, reikalaujantis e, sustabdyti neigiamą žalą. Poveikis ekonomikai, ekonomikos augimui reiškia, kad mes turime kalbėti apie tvarų aplinkosaugos vystimas. Ir dabar Indonezija stengiasi iš visų jėgų, kad nacionalinė politika e, dėrėtų su tarptautiniais įsipareigojimais. Ir mūsų e, vyriausybės politika yra priderinta prie ADDD. Ir taip pat e, išduodame licencijas miškų apsodinimui ir kitoms iniciatyvoms. Mes norime, kad žemės paskirties naudojimas vyktų reglamentuojamu būdu, būtų surinkami duomenys ir tokiu būdu Indonezija pasiektų mažų emisijos tikslų. Mažos emisijos tikslų. Contoh lain adalah upaya kami untuk meningkatkan keberlanjutan minyak sawit kami.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 Mes siekime užtikrinti, kad mūsų palmių aliejos gamyba vyktų pagal tarptautinius standartus, kad mm, naudojama žemė nebūtų eikvojama ir palmių aliejos sektoriaus vystimasis vyktų tvariai. Dabartinės plantacijos ir įstatymas reglamentuojantis veiklą juose dabar yra svarstomas parlamente. Norime taip pat e, užtikrinti, kad būtų laikomasi Indonezija žmogaus teisų. Harapan terbaik kami untuk menyelamatkan lingkungan dan mengurangi emisi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 terbaik menuju eh, berkelanjutan energi keamanan eh, diversi divers fi, eh, diversifikasi Renewable energy continues to be Atsinaujantis energijos šaltiniai mūsų supratimu yra pagrindinė priemonė sumažinti emisijas ir taip pat pasiekti ekonomikos augimo. Norime, kad mūsų politika būtų draugišką aplinkai ir prisidėtų prie naujų darbo vietų kūrimo pagal tarptautinės atsinaujančių energijos šaltinių agentų, agentūros duomenis jau dabar yra šiame sektorija dirbančių beveik 8 milijonai gyventojų ir mes norime savo pastangas dar labiau sustiprinti, kad e, tarp parlamento narių didėtų informatumas apie atsinaujančius energijos šaltinius. Ir štai prieš keletą dienų mes surengėme antrąjį parlamento forumą tvariam, skirtą tvariam vystimuisi. Ir e, skirtą taip pat e, įvairaus pabudžio partnerystėms. Šita iniciatyva Indonezijoje prisideda prie taip pat SGD. Ir šiais metais forumas kreipėsi į 43 valstybių parlamentarus, kad būtų apsikeista gerosiomis praktikomis siekiant e, tvaraus e, vystimosi ir energetikos diversifikavimo.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 kad e, klimatui draugiškos technologijos ir mažanglė ekonomika užimtų vis svarbesnę dalį šalies ūkija. Todėl mes norime e, pagal PPO taisyklės ir prekybos taisyklės susidėrėti dėl aplinkosaugai draugiškų produktų. Kol kas mes vadovavomės 43 sąraše esančiais produktais ir taip pat stengiamės teikti naujas paslaugas. Bet reikia paspartinti EGA dėrybas ir taip pat prisidėti prie Euro Paryžiaus susitarimo tikslų gyvendinimo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 Eh, untuk mengubah limbah menjadi energi juga dilaksanakan untuk mendukung ekonomi yang bersifat uh, regeneratif. Thank you. The last point that I would Ir mano paskutinis pastebėjimas susijęs su žiedinė ekonomika. Indonezijos vyriausybė pastaruoju metu pasisako prie perėjimo nuo lininės ekonomikos ir į žiedinę ekonomiką. Yra įvairios pilietinės iniciatyvos, taip pat iniciatyvos, kaip perdirbti atliekas ir gaminti aplinkai draugišką energiją, taip pat susilaukė didelio palaikymo. Dėkuoju. Ačiū kolegiai iš Indonezijos. Tikrai išvelgiu labai daug pozityvių idėjų. Žinau, kad jūs e, paminėjote tą kontroversišką palmių aliejaus klausimą, nes tarp ES, Malazijos ir Indonezijos e, buvo kilęs nemažas ginčas ir e, kiek žinau, mums pavyko pasiekti susitarimo, kuris įsklaido jūsų būkštavimus parlamento nariai pasistengė atsižvelgti į jūsų minėtus iššūkius. Nežinau, ar yra parlamento narių ekspertų, ar galbūt iš mūsų prelegentų kas nors norėtų atsakyti arba sureaguoti į į pastabas apie ekologišką gamybą, ir produkcija, nežinau. Bet kokiu atveju jūs e, paminėjote labai daug įdomių idėjų. Žinau, kad e, kolega iš Norvegijos kaip tik kalbėjo apie plastiką ir manau, kad e, apie tai mes dar šnektelsim, kai baigsime jūsų pasisakymus. O dabar senatorius iš Italijos, Frances, Francesco Giacobi. Žinau, kad jų šitas pasisakymas ar pranešimas bus šiek tiek kitoks. Iš tikrųjų, mane labai pad, e, įkvėpė tai, ką aš išgirdau iki šiol ir e, tai paskatino tam tikrus e, pamastymus ir aš norėčiau padėkoti Jums už šią galimybę ir norėčiau pasidalinti keliomis savo mintimis. Uh, Yuan... Kaip uh, bičiulis iš Kinijos Joansi pirmą sakė, uh, mano, uh, aš savo uh, anglų kalbos uh, iš, išmokau uh, ne anglų kalbai, o aš mokiausi na, Sicilijoje, kalbėsiu su stipriu siciliško akcentu, jeigu sunku bus suprasti, tai iš, pasakykite ir perėsiu prie italų kalbos man gimtosios. Čia būtų keli susiję klausimai. Uh, Ta e, minėjo ir kiti e, prelegentai, visiškai pritariu tam, kad e, klimato kaita nepripažįsta sienų, tai buvo pasakyta iš, iš pat pradžių, tą reikėtų turbūt pažymėti ir, ir protokolę. Ir pavyzdžiui, kad kaip kalbėjo kolegos iš Norvegijos apie vandenyną. Uh, uh, Su juo daug valstybių yra susijusios. E, kita vertus, šiandien nemažai buvo kalbėta apie nacionalinius veiksmus kovojant su klimato e, kaita. E, bet nelabai ką išgirdau apie bendras pastangas, apie kaimininių šalių projektus ir kartais, kai sakome, kad problema na, bendra, tai e, ta problema kyla panašia ir kaimininiam šalėm. Tai ar nevertėtų skatinti tokių pro, projektų, bendrų projektų, ypač tarp kaiminių šalių? Antras e, klausimas būtų susijęs su tuo, kas iki šiol e, yra padaryta. Ir kaip Italijos parlamento narės galiu tik tai pasidžiaugti tuo, kad Italija ratifikavo Kyoto protokolą pasiekė kai kurių tikslų, kuriuos įpareigojo siekti. Taip pat na, bandome siekti ir Paryžiaus susitarimo tikslų, dirbame to klausimu, bet ir Italijos bendruomenėje. Aš keliu tą klausimą, kas pasikeitė, ką mes padarėm, kad informuotumėm visus gyventojus, visas bendruomenės, kad e, kasdieniniai mūsų veiksmai turėtų įtakos tikslam pasiekti. Nes tas tikslas nėra sportinės varžybos kažkokios. Mūsų tikslu siekiame to, kad pasaulį būtų geriau gyventi. Tai ką darome, kad paskatintumėm savo bendruomenės, kad jos mm, įsijungtų, dalyvautų bendrose projektuose. Na, aš manyčiau, kad nelabai kas daroma yra su plačiaja visuomenė. Na, yra kažkokių tai galbūt reklaminių kompanijų, bet reikėtų labiau traukti bendru, bendruomenę. Čia perinu prie trečio klausimo, tai poveikis ekonomikai. Šiandien e, šioje grupėje diskutuojame būtent to klausimu. Mano supratimo, klimato e, kaita sukuria reikšmingų ekonominių galimybių, gali duoti naudos, mano supratimu, taip pat. Ir girdėjom pavyzdžių iš daugelio šalių, kaip pavyzdžiui, kaip kūriamos e, aplinkai palankios technologijos, bendradarbiavimo programos vykdomos, ieškant, kaip būtų galima investuoti, kurti technologijas žemės ūkio, kaip kurti galbūt e, žemės ūkio techniką, kuri dirbtų geriau negu galikšalinė. Tad e, tai yra galimybė ypač besivystančiom šalim, ypač tom šalim, kur, e, pavyzdžiui, kurios didžiuojasi, kaip kad Italija, laiko save viena geriausių valstybių gaminančių techniką, techniką naudojama visame pasaulyje. Ir aš užduodu savo klausimą, Ką iki šiol yra padariusios vyriausybės? Ką mes, kaip politikos formuotojai, turėtumėm daryti? Nes mes gileidžiame įstatymus, mes esam tie, kurie e, prisideda prie politikos formavimo, politikos, kurią įgyvendins vyriausybės. Ką mes galėtumėm dar padaryti, kad į projektus įtrauktumėm ir privačias įmonės, kad tos įmonės investuotų, investuotų tokiu būdu, kad galutinis rezultatas padėtų ne tik tai mūsų e, šalia, bet e, taip pat, kad galėtume pasinaudoti, investuoti į tose šalise, kur nėra technologijų, kur, kuriams reikia tų technologijų, kad uh, E, ir jos galėtų pasinaudoti tokiam ekonominiam galimybėm. Ir pabaigą norėčiau pažymėti, kad niekas iš to, ką mes darome, nebus efektyvu, jei E, neveiksime tose šalise, kurios labiausiai kenčia, kurios prašo pagalbos. E, e, paraleliai diskutuoja ir grupė migracijos klausimais, kiek tai susiję su gamtiniam nelaimėm. Tai yra taip pat reikšmingas klausimas, galvojant apie ekonominę azę. Tai ką mes darome tose, ša, tose šalise, kur mums tiesiog pasisekė, kad mes labiau išsivystę, turim pažangesnę technologiją ir galbūt mes daug ko galima padaryti geriau negu kitos šalis. Tai e, e, tai nie, iš tiesų nieko nereikš, jeigu nepadėsim tom šalim, kuriam labiausiai to reikia, nebus ir nei ekonominio poveikio, e, ir iš tiesų žmonės kenties, o pasiekmes iš tiesų bus migracija ir tai paveiks visų šalių gyventojus. Uh, Ačiū. Daug kas buvo pasakyta, daug peno apmąstymam. Pabandysiu atsakyti į pirmą jūsų klausimą. Turime kalbėti daugiau apie bendrus veiksmus, kurių imtosi kaiminė šalės. Kas mane labai pradžiugino, kad e, prieš porą savaičių dalyvavau Azijos parlamentiniam forume e, ir pirmą kartą pajutau, kad visi parlamentarai iš dešimties ASEAN šalių kalbėjo apie klimato kaitą ir kalbėjo labai panašiai. Ir tai yra šuolis į, į priekį palyginti su to, kas buvo prieš porą metų. Ir tikiuosi, kad e, e, jeigu vyksta tokios diskusijos, e, bus dar daugiau projektų. Pavyzdžiui, buvo paminėtas palmių aliejus. Na, tai įtakos turi ne, ne tik tai Indonezijai, bet ir Malazijai. Tai, tai daro poveikį visai atmosferai, visai aplinkai, kad ir kas daroma yra Pietričio Azijoje. Na, į tai turi įsitraukti visos kaiminės šalis. Tai labai svarbu ir aš manau, kad ES yra būtent toks projektas. Mes supratome, kad e, tai ir daug kas, ką darome e, kartu, tai iš tiesų yra projektai, kurie apima absoliučiai visus sektorius. Pavyzdžiui, aš dabar užsiemu tvariais e, finansais, žinau, kad kolegos na, dirba žiedinės ekonomikos klausimų arba pavyzdžiui dirba tvaraus transporto klausimo. Aš žinau, kad tas darbas yra tęsiamas. Ir dabar norėčiau prašyti ponios Natpil. Galbūt galėtumėt e, paminėti e, projektų, kurie yra vykdomi. Ir dar viena, e, kad iš tiesų besivystančiom šalim tai suteikia gan reikšmingų galimybių. Ką mes turėtumėm padaryti kaip politikos formuotojai, kad, kad būtų investuojama į tos projektus. Ir e, galbūt kolega iš Rumunijos e, norėtų pasidalinti mintim, ką mes galėtumėm padaryti, kad e, tos idėjos pasiektų žmonės. Ir dar dėl to, ko sakė senatorius, turime kalbėti su tom šalim, kurios labiausiai nukenčia. Ir čia norėčiau kreiptis į ponę Čiaudrį, nes jūsų šalis yra viena iš labiausiai nukentėjusių. Galbūt jūs galėtumėt pasidalėti mintim dėl to, kaip čia būtų galima dirbti. Jau anksčiau išsakėte tam tikrų idėjų, pasiūlymų, bet gal dar papildomai turėtumėt, nesvarbu, kurią tvarką galbūt galėtumėt kalbėti. Dabar. Ačiū. Dėl projektų vietoje remimo aš norėčiau pakartoti prašymą išsivyščiusiom šalim, iš tiesų pradėti antrą ratą, duoti įsipareigojimus žaliajam fondui. Galbūt Italija e, galėtų tai padaryti ir. Uh, It Italija buvo viena iš pirmųjų šalių, kurio pateikė įsipareigojimus 2014 metais Žaliojo klimato fondui. Tai galbūt jie norėtų pradėti tą naują įsipareigojimų ratą. Ir nemažai įsipareigojimų yra pateikusios šalės Žaliojo klimato fondui. Uh, Ir aišku, galbūt, kalbant apie projektus, ne, ne, nepavyko visko įgyvendinti, daug ko dar galima būtų padaryti gerai, bet potencialiai yra galimi geri projektai iš besivystančių šalių, iš, tai yra teikiama fondui. Na, aš žinau, kad jau dabar yra dviem metam e, e, numatyta pakankamai projektų ir bus, e, bus kelbiamas bendras konkursas. Uh, projektams siūlėte žaliojo klimato fonde. Ir iš tiesų, jeigu nepasiseks su žaliojo klimato fondu, nepamirškime, kad yra konvencija klimato kaitos ir iš tiesų bus ir kitų panašių galimybių besivystančiom šalim. Uh, of... Pamėginsiu E, atsakyti kai kurios klausimus iškeltus kolegos iš Italijos, taip pat kai kurios klausimus pateiktus e, gerbiamos pirmininkės. Pirmiausiai norėčiau pasakyti, kad klimato kaita yra labai įvairi, mūsų poreikiai ir iššūkiai labai skiriasi, priklausomai nuo to, kurio pasaulio šalyje esame. Aš esu iš. Uh, E, tokio nuosakaus klimato e, šalies ir turbūt mums daugiau laiko prireikia suvokti, kokį poveikį daro klimato kaita pastaraisiais metais, matome reiškinius, kur anksčiau nebuvo. E, pavyzdžiui, ir pas mus atsirado dikumėjimo problema, problema, tarkim, potvinių, sausrų ir taip, ir taip toliau. Tai iš tiesų ir mes dabar patiriame kraštutinio oro reiškinius, bet turint galvoje, kad mūsų poreikiai skiriasi, iššūkiai skiriasi, vis dėl, visgi yra ir bendrumo ir tuo reikėtų remtis, tą reikėtų skatinti. E, tai, ir, tai yra svarbiausia politinių lygmenių, nes e, jeigu kalbame, pavyzdžiui, apie tokius dalykus e, kaip pokyčiai, kaip pavyzdžiui, anglės energetikos atsisakymas, tai ko mums reikia? Reikia drausos psichologinių lygmenių yra polinkis priešintis e, pokyčiams. Tai yra natūralu. Be to, tie pokyčiai yra tokie labai nepatogus, bet to jie kainuoja. Uh, Bet e, geroji žinia yra ta, kad kalbant apie technologiją, tie, tie, ka, tie kaštai yra tokie, kuriuos galim sauliaisti, ne taip kaip e, prieš porą metų buvo, tai kad kokios tos technologijos buvo, tai buvo tik tam tikri bandymai, testai. O dabar e, tos technologijos yra rinkoje ir dabar jų iš tiesų finansiškai galima priimti tokius sprendimus ir vidutinių ir ilgojo laiko. Taip, nu, dėl bendradarbiavimo projektų su kaimynėm šalim, tai turbūt yra žingsnis, kurį turim žingsnį. Tai yra tas kitas ligmuo, kurį turim pereiti. Ir e, vienas dalykas, kas yra ben, galbūt bendra Europoje, tai tik kalbame apie kalbame energetinį saugumą, energetikos rinką. Ir tai e, yra pagrindinė baime, dėl ko mes toliau naudojame iškastinį kūrą, naudojame anglį, nes tai yra atsarginis tarsi variantas mūsų energetikos sistemos. Bet jeigu sukursime bendrą energetikos rinką, tai iš tiesų tai padės panaikinti tą baimę ir galėsime sukurti e, nulinio CO2 ekonomiką. Ir dar dėl to, kad klimato kaita suteikia galimybę, visiškai tam pritariu. Grįžtant prie to, ką sakė kolega iš Norvegijos, iš Progreso partijos dėl, dėl vandenino. Ir savo kalboje bandžiau kalbėti apie technologijas ir drąsą. Tai yra tos dvi kryptės, kuriam turime eiti. Galiu pateikti pavyzdį pavyzdžiui, vieno projekto e, dumblių auginimo ūkiai, jie padėtų išspręsti kelias problemas. Tai būtų ir maisto e, šaltinis, ir kita vertus tai būtų žalieji mūsų vandeninų plaučiai. Tai iš tiesų švalytų CO2 iš, e, iš oro. E, Mm, taigi e, e, technologijas turime, jos e, šiais laikais jau įperpkamos yra, o kaip, kaip jas panaudoti, apie tai turime kalbėti kartu, nes kartais, tarkim, vieno, vienoje planetos vietoje galime pritaikyti vieną sprendimą, kitoje kitą. Pavyzdžiui, galbūt mūsų šalis ne prie vandenino yra, bet, bet pavyzdžiui, mes turime na, vieną, vieną didžiausių civilizacijos nepaliestų miš, miškų ir tai, tai yra e, planetos plaučiai. Taip pat, e, tai iš tiesų tai, tai drąsina e, ir turime kalbėti apie tai, galbūt priemonės skirsis skirtingose pasaulio šalise, bet tas poveikis, kurį patiriam, yra globalus ir veikti taip pat turime globaliai. Uh, Atsakysiu į klausimą, kaip išsivyščiusios šalis gali padėti labiausiai pažeidžiamom šalim. Aš manyčiau, kad tokie formai kaip šitas yra geriausios vietos e, tam diskutuoti. Tai ir rodo kelią į priekį e, reikia konstruktyvių partnerysčių ir E, jei išsivyščiusios šalis e, nori tokių partnerysčių, kad paremtų besivystančią šalis, tai e, iš tiesų įmanoma sukurti strateginius mechanizmus, kad būtų galima tai įgyvendinti, kad būtų galima vykdyti tokį bendradarbiavimą. Na, o mano šalies, Bangladešo požiūriu, tai viena labiausiai pažeidžiamų šalių klimato kaitos neigiamų pasiekmių. Tai mes esame sukūrę iš savo išteklių klimato kaitos e, patikos fondą ir jį įsivyščiusios šalis e, nori, gali prisidėti prie šito klimato kaitos e, E, patikos e, fondo. Pakartosiu, kad iš savo išteklių tai suškumi iš tiesų e, ir investicinis planavimas yra vykdyma, vykdomas pagal delta planą 2100 metų patvirtindome šitą planą ir e, čia nemažai investicinių išteklių reikės mobilizuoti, kad būtų galima veiksmingai planą gyvendinti. Tad iš tiesų yra daugybė e, galimybių įsitraukti, įsijungti ir svarbu tik tai pareikšti norą. Ir e, tai bus galima įgyvendinti, kuriant konstruktyvės partnerystės. Tačiau, kas svarbiausia, būtų tai šalių politinė valia tų šalių, kurios galbūt norėtų dalyvauti tokiuose partnerystėse. That... Uh, labai dėkoju. Apgailėstauju, kad, kad Tailando atstovams teko tiek ilgai laukti. Bet norinčių pasisakyti yra labai daug ir dabar gali, galime sutikti jums žodį. Prašau. Labai dėkoju, ponė pirmininkė, gerbėmėji svečiai, gerbėmėji ponai ir ponios. Dėkoju Jums už galimybę pasidalinti Tailando patirtimi. Nebejotina, kad klimato kaita yra vienas iš svarbiausių šiandienos iššūkių, su kurio susiduria žmonija. Todėl, kad mes negalime jos kontroliuoti, kalba eina apie gamtos jėgas, kurių negalime suvaldyti ir todėl kiekviena šalis turi imtis veiksmų netidėliodama ir privalome visi bendradarbiauti tarptautinių lygmenių. Tarptautinė darbo organizacija paskaičiavo, kad dėl klimato kaitos e, gali, galime prarasti 1 milijardą 200 milijonų darbo vietų, ypač žemės ūkio mišk, ir miškininkystės sektoriuose. Todėl mes turėtume veikti aktyviau, atsižvelgdami į bendros, bet diferencijuotos atsakomybės principo. Pagal tarptautinių jungtinių tautų konvencijos dėl klimato kaitos labiau išsivyščiusios šalis turėtų rodyti pavyzdį mažindamos CO2 išmetimus, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus ir padėdamos e, mažiau išsivyšiusioms šalims, dalindamosi patirtimi. Gerbėjai ponai ir ponios. Dėl geogra savo geografinės padėties ir uh, tropinio klimato Tailandas jau kelis dešimtmečius patiria klimato kaitos padarinius. 2011 metais e, visi skaudžiai tą pajutome. Tuomet patyrėme didžiausią per visą savo istoriją potvinį. Užtindyta buvo du trešdaliai mūsų teritorijos. Ir tai be abejo turėjo didž... E, pridarė daug žalos mūsų visuomeniai ir ekonomikai. Dėl to daug žmonių prarado savo darbo vietas, sumažėjo investuotojų pasitikėjimas. Pasaulio banko skaičiavimais bendra žalos suma siekia 44 milijardus JAV dolerių ir labai skaudžiai smogė Tailando ekonomikai. Žemės paskirties keitimas yra vienas iš mūsų prioritetų. Jau du dešimtmečius mes e, įgyvendiname strategiją, kuri yra skirta tam, kad mes galėtume geriau informuoti savo piliečius apie klimato kaitą, prisitaikymo prie jos ir klimato kaitos švelninimo e, priemonės. Labai svarbu padėti pažeidžiamiausiems sektoriams. Tai pirmiausia yra atliekų tvarkymo, aprūpinimo maistu ir vandens sektoriai. Gerbėjai ponai ir ponios. Mes, parlamentų nariai, mes turime glaudžiai bendradarbiauti su vykdomosios valdžios atstovais Tam, kad galėtume bendromis jėgomis įveikti šį, pasauli, šį pasaulinio masto iššūkį. Visi kuriami teisės aktai ne tik turėtų būti naujoviški, atitinkantis šiandienos aplinkybės, bet ir turėtų būti gerai įgyvendinami. Tailande Nacionalinė teisėkuros asamblėja pastaruoju metu patvirtino kelis labai svarbius teisės aktus. Be to mes ratifikavome Paryžiaus susitarimą. O nacionaliniu lygmeniu mes pataisime įstatymus susijusius su, su gamtinių išteklių apsauga, jų valdymu ir energetiką. Šios teisėkuros priemonės e, padeda mums užtikrinti, kad vyriausybė turėtų visas ją reikalingas priemonės e, klimato kaitos problemams spręsti, gerbėjai ponai ir ponios. Dėl 2011 metais vykusių potvinių mes supratome, kad reikia daugiau dėmesio skirti klimato kaitai. Nes klimato kaita veikia ne vien viešai ir privatui sektorius, bet ir kiekvieno žmogaus gyvenimą. Todėl visos suinteresuotos šalis turi imtis veiksmų. Visi bendradarbiaudami turėtume kurti geresnį pasaulį ir turime užtikrinti, kad šį pasaulį galėtume palikti ateities kartoms. Dėkoju. Dėkoju. Džiaugiuosi, kad jūs galėjote perskaityti savo pareiškimą, bet dabar aš norėčiau perduoti žodį Filipino atstovams, dar Brunėjos, Kinijos atstovai taip pat norėtų pasisakyti. Dabar norėčiau sutikti žodį Filipino atstovams. Labai trumpai prašau, nes laiko lieka vis mažiau. Taip labai trumpai tiesiog klausimą norėčiau užduoti. Uh, bent jau du prelegentai kalbėjo apie tai, kad labai svarbu, galbūt net ir visiškai būtina užtikrinti deramą tai prisitaikymą prie klimato kaitos priemonių finansavimą. Svarbiausias dokumentas, kurį mes parengsime, bus deklaracija, kurią tvirtinsime rytoj. Pataisykite mane, jei aš klystu, bet man atrodo, kad šioje deklaracijoje neminimas klimato kaitos finansavimas. Ir aš norėčiau paklausti mūsų prelegentų, ar jūs negalėtumėt uh, parekomenduoti įtraukti į mūsų bendrą pareiškimą klimato kaitos finansavimo klausimą. Aš parengiau pastraipą pakeitimą 20 šeštai pastraipą ir aš norėčiau jūsų paklausti, ar tas pakeitimas e, yra pakankamas. Ir skamba taip, raginame vyriausybės ir nacionalinius donorus e, koordinuoti savo veiksmus ir vykdomą politiką su pristakymo prie klimato kaitos mechanizmais, atsižvelgiant į Paryžiaus susitarimą ir kitus dokumentus. Aš nežinau, ar tas mano pakeitimas iš tikrųjų padėtų mums pakankamai išiškinti finansavimo svarbą. Bet aš manau, kad būtų labai svarbu padaryti viską, kad galėtume šį pakeitimą įtraukti į mūsų e, bendrą pareiškimą. Aš nežinau, ar pagal darbo tvarkos taisyklės dar galima būtų pateikti tokį pakeitimą, bet būtų labai įdomu išgirsti, ką apie tai galvoja mūsų prelegentai. Įdomu būtų išgirsti jų nuomonę. Dėkoju. Aš galiu Jums viską paaiškinti. Pakeitimus bendram pareiškimui galima buvo teikti iki posėdžio pradžios, nes po to tas pareiškimas buvo išplatintas visiems e, dalyviams. Šį rytą vyko taip pat e, galutinis pareiškimo redagavimas ir tuomet kiekvienas delegatas turėjo galimybę įsakyti savo nuomonę apie tekstą ir galėjo pateikti savo pakeitimus. Taigi dėja, dabar jau mes susitarėme dėl pareiškimo teksto ir dabar būtų labai sunku iš naujo jį taisyti. Aš e, Pritariu jūsų e, susirūpinimui dėl to, kad apie klimato kaitos finansavimą nėra kalbama. Ir galbūt mes e, turėtume to nepamiršti per kitą ASEP plenarinę sesiją nes kiek aš suprantu, šis pareiškimo tekstas jau yra suderintas, jis netgi yra paskelbtas mūsų tinklalapyje ir dabar būtų labai sunku sukviesti visus ASEP dalyvius, kad jie galėtų iš naujo tvirtinti, derinti pareiškimo tekstą. Aš nežinau, ar kas nors iš mūsų prelegentų norėtų pakomentuoti jūsų klausimą ar ne, nes laiko, turi, laiko turime mažai ir todėl gal aš beveličiau vis dėlto tęsti diskusiją bet galiu Jūs patikinti, kad šio renginio organizatoriai suprato Jūsų susirūpinimą, išgirtų Jūsų pastabą. Taip labai trumpai, taip aš suprantu, kad Jūs visiškai teisingai e, paaiškinote, kad negalima teikti, pakeit, nebegalima teikti pakeitimų bendram pareiškimui, bet būtų labai įdomu, ką mūsų prelegentai tuo klausimu pasakytų. Gal galėtume prie to klausimo sugrįžti pabaigoje, nes aš noriu dar suteikti trims delegacijoms galimybę pasisakyti, o laiko lieka vis mažiau. Taigi, Po visų e, šalių pasisakymų mūsų prelegentai galės apibendrinti vykusią diskusiją ir tuomet gal jie galės atsakyti ir jūsų klausimą. Dėkuoju. Like to... Taip turime žengti į priekį, aš norėčiau pakviesti Brunėjus atstovą, prašau. Thank you. <clears throat> Thank you, Mr. Chairman, for, going, uh, for giving Brunei. Uh, Dėkoju pirmininkė, kad suteikėte žodį Brunėjos atstovui. Noriu pacituoti Prancūzijos prezidentą. Buvusi prezidentą François Hollande. Žmonės greuna gamtą, žaloja aplinką ir dėl to patys žmonės turi prisimti atsakomybę už tai, kokią paliks aplinką busimoms kartoms. Ir klimato kaita atsiranda iš žmogaus veiklos, iš perdėtų emisijų, kurios atsiranda iš iškastinio kūro bei kitos pramonės veiklos. Tartautinė klimato kaitos darbo grupė tvirtina, kad klimato temperatūra gali padidėti beveik 5 laipsniais, o vandenynų lygis 20 cm. Tai yra galimybė ir dėl to turime stabdyti emisijas. Klimato kaita taip pat susijusi ir su miškų kirtimu, kuris labai paplitęs. Apie tai turime kalbėti ir Rio 20 plus konferencijoje miškų kirtimas, dikumėjimas yra ne tik atogražų miškose. Tai žinoma įtakoja 20 procentų dabartinių emisijų. Bet taip pat yra ir vandens išteklių nikimas turime užkirsti tam kelią. Kadangi pasaulyje emisijos ir didėja, nepaisant Paryžiaus susitarimo ir kitų įsipareigojimų, reikia pastebėti, kad kai kurios valstybės susiduria su labai didelėmis problemomis. Artimiausias poveikis tai yra šiltėjanti temperatūra, didėjantis vandenynų lygis ir kitos problemos. Ypač pakrančių bendruomenėms tai kelia pavojų, nes čia gyvena milijonai gyventojų. Tai sukels didelės gyventojų migracijas iš vienos vietos į kitą ir turės neigiamą poveikio žvejybos sektoriui. tarp klimato kaitos ir įvairių gamtos tikijų yra tiesioginė koreliacija. Didžiulės liūtis, audros, potviniai, potviniai žemės, dirbamos žemės teritorijose išnaikina derlių, aukšta temperatūra sukelia sausras, gaisrus miškuose ir kai kuriuose šalyse tai sunaikina tiek nusavybę, tiek priverčia gyventojus palikti savo gyvenamasias vietas. Kai kuriuose šalyse dėl sausros žemė tampa nevaisinga, trūksta vandens ir kūro. Brunėjus prisideda prie Junktinių tautų FCC tikslų nuo 2007 metų. Ir mes taip pat 2008 metais Kyoto protokolą. Laikomės ir Dohos įsipareigojimų. Taip, šalis yra besivystanti valstybė ir dėl to mes neturime pagal Kieto protokolą priverstinių įsipareigojimų. Mes tik tai prisidedame prie 0,07 procento pasaulio emisijų. Tačiau mes prisimame atsakomybę kad reikia apsaugoti pasaulį nuo klimato atšilimo ir privalome tą atsakomybę dalinti su kitais. Dėl tos priežasties svarbus Paryžiaus susitarimas, kuris pasirašytas 15 metais ir gyvendintas 16. Pasisakome už kovą su klimato kaita ir pasisakome už atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą bei diversifikavimą. Naftos ir dujų pramonė privalo sulaukti rimtesnio dėmesio ir šio sektoriaus emisijos turi mažėti 30 procentų iki 2021 metų. energetikos suvartojimą turime sumažinti 60 procentų palyginus su 2009 metų lygiu atsinaujinančių energijų šaltinių energijos panaudojimą turime ženkliai padidinti. Mes, Brunėje, stengiamės bendradarbiauti energetikos sektorė su įvairiais partneriais. Parengėme bendradarbiavimo planą, kuris jau pradėtas vykdyti nuo šių metų balandžio 21 dienos. atogražų miškų problema yra kitas aspektas, kuriam mes taip pat kreipiame ypatingą dėmesį. Dėkuoju pirmininkė. Uh, thank you, thank you very much for your input. Now we, uh, we, we would like. Labai dėkoju. Mes Norėtume be abejo po visų pasisakymų pratesti diskusiją, bet dabar norėčiau sutikti žodį Vietnamo atstovui ir prašau pirmiausia prisistatyti. Tai prašau, dėkoju. Gerbėmėjai bendrai pirmininkai, gerbėmėjai Europos parlamento nariai, gerbėmėjai svečiai, dėkoju Jums už galimybę pasisakyti Aš e, mūsų, e, dirbu mūsų nacionalinės asamblėjos aplinkosaugos komitete ir aš norėčiau pasidalinti keliomis mintimis. E, kaip jums yra žinoma, Vietnamas yra viena iš tų šalių, kurios tikrai labai skaudžiai susidūrė su klimato kaitos padariniais. Vietnamas e, labiausiai nuo klimato kaitos kenčiančių šalių sąraše užima 30 vietą. Nuo 1960 e, e, metų iki 2010 metų mes patyrėme daugiau nei 200 gavalinių nelaimių ir dėl to žuvo daugybė žmonių mes praradome šiek tiek mažiau nei vieną procentą bendro vidaus produkto, mes 11 e, procentų mūsų gyventojų nukentėjo nuo tų e, gyvalinių nelaimių ir 10 procentų sumažėjo mūsų bendrasis vidaus produktas. Taigi mes e, puikiai suprantame, kokia opi yra klimato kaitos problema. Vietnamas dalyvauja keliuose tarptautiniuose susitarimuose Mes taip pat esame prisijėmę įsipareigojimų pagal nacionalinius e, susitarimus ir atitinkamai koreguojame nacionalinius e, įstatymus e, susijusius su šiltame efektą sukeliančių dujų išmetimais, su šiukšlių tvarkymu, su plastiko perdirbimu, su atliekų tvarkymu. Ir mes e, darome viską, kad galima būtų kuo veiksmingiau reaguoti į klimato kaitos padarinius. Tačiau mes susidurime su didžiuliais iššūkiais. Klimato kaita vyksta sparčiau, nei buvo tikėtasi praeitėje. Ir todėl atsiranda naujų problemų. Problemų, kurios paliečia įvairias gyvenimo sritis. Mes turime galvoti apie įvairius mechanizmus, kurie neapsiribotų vien teisės aktų kūrimų, bet apimtų ir jų tinkamą deramą įgyvendinimą. Taip pat reikėtų visiems šiems veiksmams skirti deramą finansavimą. Taip pat reikėtų keisti žiniomis tam, kad galima būtų da, a, numatyti galimus klimato kaitos padarinius ir jiems pasiruošti. Mes manome, kad veiksmų koordinavimas ASEP rėmose ir taip pat ir kiti tarptautiniai susitarimai, tokie kaip Paryžiaus susitarimas, yra labai svarbus. Ir aš norėčiau pateikti du pasiūlymus. Pirmiausia, aš siūlau sukurti ASEP bendradarbiavimo mechanizmą, kuris galėtų spręsti konkrečius klausimus subregioniniu lygmeniu. Pavyzdžiui, galima būtų galvoti apie dalymasi informaciją, rizikos vertinimą, progno, dalymasi prognozomis, gebėjimų stiprinimą. Apie bendrą atsakomybę, apie aplinkosaugos auditą. Mes manome, kad aplinkosaugos auditas yra nauja e, priemonė, bet yra labai naudinga, todėl kad ji padeda mums koreguoti atskiriems sektoriams skirtą politiką ir padėti jiems tinkamai prisitaikyti prie klimato kaitos. Toliau vandens ištekliai. Be abejo, mes įgyvendiname e, įvairias e, tarp valstybinės programas šioje srityje. Siekime išsiaiškinti, kokios priemonės galėtų padėti mums e, sumažinti klimato kaitos poveikį e, vandens ištekliams. Galvome apie taip, kaip galima būtų to ir geriau naudoti turimus vandens išteklius. Antra, aš siūlau mobilizuoti turimus finansinius išteklius. Tai yra labai svarbu. Ypač reikia galvoti apie galimybę turėti tarptautinį fondą. Dėkuoju. Thank you. Thank you very much. And last... Ačiū. Ir e, galiausiai suteiksiu žodį Kipro atstovui, galbūt galėtumėt prisistatyti. O Nikos Tornarytis, jis Esu Nikos Tarnarytės, e, gerbiamas bendra pirmininkė. Aš e, esu užsienio reikalų e, pirmi, pirmininko pavaduotojas Kipro vyriausybėje ir taip pat ekonomikos ir darnios plėtros komiteto pirmininkas. Norėčiau akcentuoti Kipro salos e, geografinę padėtį. Iš esmės Kipras yra rytiniam ES pakraštyje ir, aišku, yra visą teisę ES narė. Kartu uh, Kipras visiškai šalia Azijos e, politiškai, Kipras ES E, dalis yra, bet geografiškai e, tarsi priklauso Azijai. Ir pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad visiškai pritariu tam, ką sakė Vietnamo atstovas. Kai jis kalbėjo apie tai, jog reikia sukurti pagrindą, sukurti mechanizmą bendradarbiavimui tarp Azijos ir Europos aplinkosaugos veiksmų srityje. Ir tai e, yra labai aktuolus klausimas visai žmonijai, žmonėms visam pasauliu ir manau, kad Kipras čia gali suvaidinti, suvaidinti reikšmingą vaidmenį dėl savo e, padėties. Ir mes e, norėtumėm, kad tas ekonominis instrumentas būtų kuriamas pas, pas mus, galėtų būti sekretariatas. Pavyzdžiui, šitam sutikime susirinko žmonės e, iš įvairiausių kultūrų, pasaulio vietų ir tai leidžia mums keistis žiniomis gerąją praktiką. Aš manau, kad tarkim turi energetikos gamybą, ypač atsinaujinčių energijos šaltinių panaudojimas. Tai turbūt e, sėkmingiausia strategija tvariai plėtrai Kipro energetikos e, e, politika atitinka jungtinių tautų tikslus, Paryžiaus susitarimą ir taip pat požiūrio į energetiką, kurio laikas Europos Sąjunga, tai yra taršos mažinimas, šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimas, kova su klimato kaita. Mano šalyje, Kiprė, yra programa. skirta saulės kolektoriam. Tai yra e, atsinaujantis energijos šaltiniai e, ir tokią energiją naudojame savo būstams ir uh, visuomeniniams pastatams e, šildyti. Ir Kipras e, yra lyderė visam pasauliu, naudojant tai, ką mums duoda Saulė, nes e, jos energiją panaudojame labai praktiškai būstams šil, šildyti, suviniams pastatams šildyti. Ir iš tiesų matom didžiulę pažangą panaudojant e, atsinaujančius šaltinius energetikoje ir tai e, iš tiesų galima daryti kitose šalise, kurių klimatas labai panašus ir čia iš Kipras galėtų būti lyderis, rodyti pavyzdį. Nes iš tiesų e, tai duona aplinkos toginės naudos, tai taip pat paskatina ir ekonomiką ir netgi padeda net ir privatiems e, e, būstams, namūkiams sutaupyti, nes už energiją mažiau mokėti reikia, bet svarbiausia, kad reikia e, koordinavimo, jeigu norime visiškai pasinaudoti tą naudą, kuri galima ir atvaros energetikos srityje. Aišku, tai prisidėtų prie pasaulinio darnios plėtros tikslų, jeigu bus didinamas. Uh, procentas e, atsinaujinančių išteklių e, panaudojimo. E, rytoj, žinoma, dar pasisakysiu, tardamas baigiamui žodį, bet norėčiau padėkoti už šitą galimybę kreiptis. Ačiū. Ačiū už tai, kad pasidalijote su Kiprė daroma pažanga mintimis apie tai. E, esu pasirengusi apibendrinti, bet nepamiršau, kad e, buvo e, Filipinų klausimas. Ir taip pat norėčiau taip pat paprašyti visų prelegentų vieną minutę galbūt apibendrinti diskusijas ir taip pat norėčiau paprašyti uh, ir e, pranešėjo senatoriaus e, taip pat tarti baigiamąjį žodį. Tai galbūt pirmiausia po vieną minutę prelegentams, po to mano apibendrinamasis žodis ir po to suteiksiu žodį baigiamajam žodžiu mūsų pranešėjai. Prašom. Bangladešo atstovė pirmiausia. Ačiū. Norėčiau grįžti prie reikšmingo Filipinų pastebėjimo dėl e, e, veiksmų klimato srityje finansavimo. E, be abejonės, tai yra neatsiejama, neįkainojama dalis visų diskusijų, kurios vyksta apie kovą su klimato kaitos iššūkiais. Bet e, kadangi procedūra jau yra e, e, tokia ir to negalima atspindėti SEF deklaracijoje ir nu, deklaracijoje visgi tai yra, nes ten kalbama apie Paryžiaus susitarimą, kalbama apie jungtinių tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją, kitus mechanizmus. Tai manyčiau, kad netiesiogiai potekstėje na, tai yra. E, išteklių valdymo, biudžeto, finanso, klimato e, fondo klausimai. Visa tai e, visa deklaracijoje, tai iš dalies bus atsižvelgta tai, kas buvo pasakyta, bet galbūt kažkada tai vėliau tai bus jau pasakyta aiškiau. Use... Ačiū pirmininkė savo minutę panaudosiu tam, kad atsakyčiau klausimo kolegos iš Filipinų. Taip, iš tiesų reikia finansinių instrumentų. Aš e, dalyvavau diskusijose deklaracijos rengimo grupėje ir daug diskusijų buvo, daug kas aptarta, daug pakeitimų pasiūlyta ir netgi tai, ką jūs minėjote. 24 pasiūlymai e, buvo pateikti e, dėl 66 punkto ir galbūt internetiniai svetainiai reikėtų pasižiūrėti, kokia formuluotė yra. Ta formuluotė yra diskusijų rezultatas ir dabar kur kas geresnė. Ir e, aišku, galbūt jūs turite ir daugiau e, minčių e, dėl finansų. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į 27 punktą. Ten taip pat kalbama apie finansinius išteklius ir tautos šalis yra raginamos dirbti bendradarbiauti šiuo aspektu. Taip, priemonių reikia, reikia finansinių priemonių, tačiau kartu turime pagalvoti apie šiandieninį kontekstą. Uh, E, vienai stambiai e, šaliai pasitraukus iš Paryžiaus susitarimo kilo pavojus, kad iš naujo reikės kartoti mūsų įsipareigomus. Ir aš manyčiau, kad pagrindinė šitos deklaracijos vertė yra tokia. Visi šiandien susirinkome, visi e, įsipareigojame siekti tik tikslų, kovojant su klimato kaita. Ir manau, kad šiandieninė E, mūsų situacija yra tokia, deklaracija e, daug e, vertingų išvadų yra. Kalbam apie migraciją, apie kitus veiksnius ir atveriamos galimybės diskusijai apie finansinius instrumentus. Ir pir, na, tiek dėl to, ką sakė pirmininkė, dėl pačios procedūros, dėl to, kaip viskas vyko ir galbūt baigiamasis pastebėjimas, kad iš tiesų mums. Uh, reikia drąsos ir reikia bendradarbiauti tarpusavyje. Per vieną minutę norėčiau sakyti porą dalykų po mūsų kal, kalbų pastabose tai labai neišriškė, bet aš norėčiau pakartoti raginam šalims Azijoje diskutuoti dėl žemės panaudojimo nes tai svarbus e, diskusijos, e, kalbant apie maisto gamybą, reikia steigti prioritetą ir žemę panaudoti maisto, e, maisto gamybai vietoj suvartoti, o ne eksportui panaudoti. Antra, dėl klimato finansavimo, na, aš turiu pasakyti, kad pastaruosius 12 metų aš dalyvavau visose susitikimuose susitarančių šalių, netgi po, po Paryžiaus labai didelis nenorimas noras buvo kalbėti apie konkrečius įsipareigojimus klimato finansavimui. Paryžių sutarime buvo, buvo sakyta, kad bus skirta milijardas e, eurų ir iš tiesų mes turim pasinaudoti kiekvieną galimybę ir akcentuoti, kad reikia aiškiai kalbėti apie įsipareigomus ir apie terminus, kada bus užtikrintas e, klimato veiksmų finansavimas. Ačiū. Dabar žodis mano bendra pirmininkui, profesoriui Žanui. Ačiū, norėčiau pasinaudoti šitą galimybę ir grįžti prie kai kurių įstatytų minčių, pavyzdžiui, Italijos dėl bendrų pastangų. Kinijoje aš tokių pastangų matau vis daugiau, taip pat ir tarptautiniu lygmeniu galiu pateikti ne vieną pavyzdį. Taip pat e, noriu pasinaudoti šitą galimybę ir padėkoti Italijos vyriausybei. Italija, Italija E, Italijos vyriausybė e, padovanojo pastatą šildoma saulės energija vienam e, iš Kinijos universitetų. Aš pats esu baigęs šitą universitetą, ten yra pora tyrimų institutų. MT iš JAV ir Kimbridžo universitetas ir Kinijos vienas universitetas, trys universitetai iš viso sukūrė mažų CO2 alijansą. Taip pat žinote, kad Apple bendrovė yra įsteigusi stambų tyrimų centrą Kinijoje. Tai iš tiesų galima pateikti ne vieną pavyzdį tokio bendradarbiavimo. Ir aš esu nusteikęs optimistiškai, kad, kad bus daugiau uh, E, tarptautinių bendrų veiksmų, bendrų projektų ir aišku, Kinija e, norėtų e, norės, norės dalyvauti ir sveikins bet kokį vystomąjį bendradarbiavimą ateityje. Dėkuoju, šiandien išgirdome įvairiausių pavyzdžių apie tai, kaip bandoma prisitaikyti prie klimato kaitos tiek Europoje, tiek Azijoje. Ir aš norėčiau apibendrinti įvykusią diskusiją tam, kad mūsų pranešėjas galėtų po to savo kalboje rytoj tai atsižvelgti ryto ryte nuo 9.45 e, min. iki pusės 11 vyks e, bendra sesija, kurioje bus pristatyti mūsų darbo rezultatai. Taigi aš pasakyčiau, kad daug kas šiandien atkreipė mūsų dėmesį tai, kad besivystančios šalis yra pažeidžiamiausios šalis, kai kalba eina apie klimato kaitos daromą žalą. Ypač buvo daug dėmesio skirta žemės ūkio sektoriui, tai visus mus neramina dėl to, kad didžioji dauguma piliečių pragyvena Azijoje būtent iš žemės ūkio. Keli pasisakė kolegos, atkreipė mūsų dėmesį į tai, kad būtina plėtoti švarias technologijas tam, kad mes galėtume mažinti klimato kaitą. Ir aš manau, kad būtent šiuo klausimu ES galėtų uh, įnešti svarų indėlį, besidalindavas savo žiniomis ir patirtimi. Ir be abejo, aš taip pat pasižymėjau tai, ką jūs sakėte dėl didesnį finansavimą ir prieigą prie technologijų. Be to buvo kalbėta ir apie švarų žalį fondą, kuris turėtų būti didesnis ir turėtų labiau padėti besivystančiam šalims. Bet to nemažai kas kalbėjo apie nacionalinės priemonės, pasakoja apie savo šalyje gyvendinamą aplinkosaugos politiką. Italijos senato atstovas e, teiravosi, kaip galima būtų paskatinti kaimininės šalis geriau bendradarbiauti ir rimtis bendrų veiksmų, reaguojant klimato kaitą. Ir aš manau, kad mūsų partneriai a, iš Azijos šalių ir iš Azijano pagalvos apie tai. Bet to norėčiau sugrįžti prie klausimo, kurį taip pat iškėlė kolega iš Norvegijos. Jis kalbėjo apie tai, kaip galima būtų mažinti CO2 išmetimus Azijoje. Ir aš manau, kad dar viena svarbi tema yra plastikas ypač vienkartinio plastiko da, mažesnis naudojimas. Mes nedaug apie tai kalbėjome, bet tai labai svarbi yra tema. Buvo taip pat nemažai kalbėta apie tai, kad norint paskatinti pokyčius reikia e, turėti tam e, paruoštus įstatymus. Indonezijos atstovai taip pat kalbėjo apie tai, kad reikia kuo skubiau baigti šiuo metu vykstančias dėrybas. Na kągi, aš pasiūliu Jums kelias mintis apie. Uh, apie tai, kaip galime būtų apibendrinti vykusią diskusiją. Gal jūs dabar galėtumėt pristatyti savo apibendrinimą, bet labai trumpai prašau tai padaryti. Po to mūsų visų laukia vakarienė. Taigi labai dėkoju, jūs tikrai puikiai apibendrinote įvykusią diskusiją, mažai ką aš galėčiau pridurti. Visiškai pritariu tam, ką jūs pasakėte. Pritariu tam, ką sakė prelegentai, apibendrindami diskusiją. Galėčiau tik pridurti, kad keli kolegos kalbėjo apie tai, kad reikia gyvendinti bendrus projektus ir ypač reikia da, skatinti bendradarbiavimą tarp e, konkrečių šalių Taip pat nereikia pamiršti, kad klimato kaita taip pat gali suteikti mums ir nemažai naujų galimybių. Mūsų kolegos iš Suomijos teiravosi, kiek veiksmingos yra tam tikros priemonės. Jie pateikėte trys galimybės. Viena iš jų buvo rinka pagrista e, schema Ir mes ko gero apie tai rytoj, rytoj apie tai kalbėsime, buvo kalbėti taip pat ir apie technologijas, aš nenoriu visko kartoti. Tik tiek norėčiau pasakyti. Ir aš manau, kad labai svarbu taip pat atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad Europos šalės turėtų geriau bendradarbiauti, norėdami apsaugoti vandenynus. Aš dėja negaliu Jums pažadėti, kaip Italijos atstovas, kad mes skirsime papildomą finansavimą žaliam fondui. Bet aš be abejo perduosiu e, Jūsų pastabas e, savo vyriausybei. Ir galiu Jūs patikinti, kad Senato užsienio reikalų komitete mes suprantame, kad tai yra labai svarbu, nes e, tai be kita ko sukuria ir naujas galimybės verslui. Dėkoju. Dėkoju. O dabar aš tiesiog norėčiau padėkoti visiems kolegoms, visiems delegatams, visiems, kas dalyvavo šiame renginyje. Be jūsų pasisakymų, be jūsų dalyvavimo, be vargu ar būtų įvykusi tokia įdomi diskusija. Ir tiesiog norėčiau pridurti, kad Nacionalinio delegacijų atstovai, kurie yra įsiregistravę ir šio renginio dalyviai yra kviečiami dalyvauti vakarienėje, kuri vyks istorijos, e, istorijos, istorijos e, Europos istorijos namuose ir prasidės 18 valandą. Europos istorijos namai yra visai šalia parlamento Ir norėčiau priminti visiems, kad mes esame pirmoji da, darbo grupė ir rytoj savo da, darbo rezultatus mes pristatysime nuo 9.45 min. iki pusės 11. Visiems linkiu malonaus vakaro. Yeah.